Fonseca. Next. Andrea Bellavia, Kathleen Whitehall, Natalie Wood, Zaina Maria Michevaro. She's uh, yes. She's the little girl of six yes. years. And Paul Guillaume. Narodňáky popíjí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

Da. kad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 kid, like at eh, every one university. <laughs> yeah. Please take your seats. We will... Prašyčiau susėsti, jau pradėsim konferenciją. Turime vertimą. į visas ES oficialiasis kalbas, todėl prašyčiau susirasti reikalingą kanalą. Det är er en glädje för oss idag att få välkomna. Šiandien mes turime garbės pasveikinti mūsų susitikime parlamento pirmininką, poną Jerzy Buzeką, kuris pasakys e, įžanginę kalbą šiai konferencijai. Gerbiamas parlamento pirmininkė, šiltai sveikinu Jūs šioje salėje. Prašom, žodį suteikiu Jums. Labai ačiū. Mes mokome savo kalbų, nes aš galėjau Jūs suprasti ir be vertimo. Švediškai kalbėjot, ar ne? Gerbiama ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė, ponė ministrė, kolegos parlamentarai, kolegas iš visų ES valstybių narių nacionalinių parlamentų. Ponios ir ponai, mes pažymime Tarptautinę moters dieną. Buvo šiam, šią progą pasirinkta geriausiai manoma tema, manau. Smurtas prieš moteris tamsiausia ir tragiškiausia šiandienos Europos realybės dalis. Reikia pradėti imtis veiksmų, nebeužtenka kalbėti. Aš atėjau iš EMPA susitikimo, ES ir Viduržėmio jūros parlamentinės asamblėjos. Ir jo susitikime EMPA moterų teisų komitetas nusprendė, kad E, moteris atlieka gyvybiškai svarbu unikalų vaidmenį kur e, jų visuomenėje. Ir buvo nuspręsta imtis tam tikrų priemonių, kad moteris būtų apsaugotos nuo smurto, kad jų orumas būtų apgintas, kad jos galėtų aktyviau dalyvauti socialinėme ir ekonominėme gyvenime. Parlamentės asamblėjos sesija vyko Amane. Tiesą sakant, mes čia kalbam ne tik apie viduržėmio jūros pietinę ir rytinę pusę. Turim pagalvoti ir apie padėtį Europoje. Todėl mūsų šiandienos sustikimas ir yra toks svarbus. Noriu padėkoti visiems organizatoriams Europos parlamento vardu. Moterų teisų komitetui noriu padėkoti. Ir visų nacionalinių parlamentų atstovams, kurie čia dalyvauja. Ši iniciatyva tikrai labai svarbi. Reikia kalbėti ir apie užimtumą, socialinę politiką. Um, todėl EPSCO tarybos vaidmuo yra labai svarbus, tai yra e, Europos pilietinių ir socialinių teisių vaidmuo. Bendros mūsų pastangos turi būti sutelktos, kad galėtume kovoti su smurtu prieš moteris. Junktinių tautų plėtros fondas e, turi būti mūsų bendradarbis ir e, ypač jo skyrius, kuris dirba moterų teisų srityje. Visa veikla yra labai svarbi. Kaip ponė pirmininkė sakė, vertimas pateikiamas į visas kalbas, todėl aš norėčiau pradėti savo gimtąją kalbą kalbėti. Mes visi žinome skaičius e, kas ketvirta suaugusi moteris Europoje yra nukentėjusi nuo smurto, nors kartą gyvenime. Kas dešimta moteris yra patyrusi seksualinį smurtą. 15 procentų Europos moterų su smurtu susiduria kasdien. Smurtas prieš moteris yra nusikaltimas. Nusikaltimas prieš moteris ir prieš pagrindinės žmonijos taisyklės. Europos parlamente yra įsteigtas moterų teisų ir lyčių galimybių komitetas. Ir jo paskirtis, jo funkcija pabrėžti egzistuojančias problemas, e, kurios nuo kurių kenčia maždaug pusė ES piliečių. Buvo parengta rezoliucija dėl smurto prieš moteris praėjusiu metu lapkričio mėnesį, kuri yra labai reikšminga. Smurtas prieš moteris nėra naujas reiškinys. Nauja yra tai, kad mes pagaliau apie tai kalbame, kad mes bandome atsikratyti tų baimių, to bejėgiškumo jausmo, kuris egzistuoja. Mes savo veiksmais turime padėti atsikratyti moterų bejėgiškumo. Moteris turi e, suprasti, kad bus įmamasi veiksmų joms apginti. Labai dažnai e, smurtautojai yra žmonės, kurie yra artimiausi toms moteriams, dažniausiai šeimos nariai. Todėl aš noriu padėkoti Europos komisijai ir ponui Baro už tai, kad Komisija taip aktyviai įsitraukė į visas kampanijas dėl kovos su smurtu prieš moteris ir už visą komisijos veiklą bendrai. Taip pat noriu padėkoti pirmininkaujančiai Ispanijai už tai, kad ji šį, šią problemą išsikėlė kaip savo prioritetą. Aš lankiausi Prancūzijos parlamente, kalbėjausi su Ispanijos parlamentarais ir visur ta tema buvo keliama. Mes Europos parlamente Stebime Europos tarybos ir Europos komisijos veiklą. Ir aš noriu padėkoti kolegiams Al-Amargo ir Reding už tai, kad jos čia atėjo. Ponės ir ponai, verta atkreipti dėmesį į nedidelį, bet svarbu faktą. Europol smurto prieš moteris bylų nenagrinėja. Nėra statistinės veiklos, nėra imamasi jokių prevencinių veiksmų. Aš apie tai sužinau tik prieš keletą dienų, kai internete ieškojau informacijos tą temą. Šią situaciją privalu pakeisti. Kalbame apie drastiškiausią problemą, tačiau nepamirškime, kad moterys savo darbe Darbo vietoje taip pat nėra traktuojamos taip pat kaip moteris. Darbo rinkoje moteriams yra sunkiau, ypač dabar, augant nedarbo lygiui moterys turinčios daug vaikų turėtų turėti galimybę toliau dirbti, jeigu norime išsaugoti Europos demografinę situaciją negalime gerinti demografinės padėties moterų kainą. Moteris, kurios nori likti namuose su šeima, su vaikais, turėtų turėti tokią galimybę. Fiskalinė sistema turėtų būti tam pritaikyta. Reikia daugiau teisingumo šioje srityje. Taip pat, pavyzdžiui, būtų galima sumažinti mokesčius, jeigu šeimoje bus daugiau vaikų. Problemų egzistuoja labai daug, bet svarbiausia yra kovoti su smurtu prieš moteris. E, šiandien tarp mūsų dalyvauja daug moterų, moterų nukentėjusių nuo smurto, nes jų e, atvejai yra e, puikiausias pavyzdys, rodantis, e, kokia rimta ši problema. Aš noriu išreikšti užuojautą jums visiems. Aš asmeniškai dalyvauju kampanijoje, kurią šiandien aptarnėjame. E, Mes galime sustabdyti smurtą. Smurtas prieš moteris yra pagrindinių žmogaus teisų pažeidimas. Visuomenė, kuri toleruoja smurtą, yra brutali visuomenė. Ir netokios visuomenės mums reikia, netokioje visuomenėje mes norim gyventi. Ačiū. Ačiū. Aš labai džiaugiuosi kaip pirmininkė parlamento lyčių lygybės komitete, kad galiu šiltai padėkoti e, ponui e, parlamento pirmininkui Buzekui už tokią įkvepiančią kalbą ir už tokį ryštingą darbą, kurio jis imasi kaip Europos parlamento pirmininkas. Europos parlamentas parodė, kad yra pasiryžęs aktyviai dirbti lygybės klausimais. Mm, tokiu būdu mes parodome, kad kartu galime pasiekti reikalingų rezultatų. Nuoširdžiai dėkuoju parlamento pirmininkui Jerži Buzekui. Taip pat aš labai džiaugiuosi, kad čia galime pasveikinti nacionalinių parlamentų narius taip pat Europos parlamento narius ir be bejonės visus kitus dalyvius, kurie susirinko šiandieno seminare. Labai nuoširdžiai jūs čia sveikinu. Be to, aš norėčiau padėkoti ir pasveikinti kai kurių ES valstybių narių ir ne ES valstybių atstovų, atstovus, kurie dalyvavo e, kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš šį seminarą. E, kampanija vadinasi We Can Stop It, mes galim tai sustabdyti. Taigi aš sveikinu Andrėją Belavają, Bradley Wydale, Natalie Wood ir Saina Marija Mokeba. Taip pat Paul Jilom. E, labai malonu Jūs čia matyti ir dėkoju už tai, kad dalyvavote mūsų toje visuomenės informavimo kampanijoje vykusioje iki pat šiandien. Tik prieš keletą metų Europos parlamente buvo sukurta tam tikra tradicija e, per Tarptautinę moters dieną mes e, pasikeičiame patirtimi, pasidalijame patirtimi sukaupta mūsų šalise. Mes teikiame įvairiausių pasiūlymų, kaip būtų galima geriau apibendrinti mūsų poziciją. Pirmininkė kalba be mikrofono. Yeah. Tema, kurią pasirinkome šiandien - smurtas prieš moteris yra nepaprastai plati ir rimta. Ir čia reikia formuoti aiškę poziciją. Visi kartu suprantame, kad e, smurtas pagrystas lytimi yra nepriimtinas. Temą pasirinkome pasitarę su Ispanija pirmininkaujančia Europos tarybai, todėl labai džiaugiamės, kad ir Ispanija pirmininkaujantį Europos Sąjungai savo prioritetu išsikėlė smurtą prieš moteris. Be to, mes norėtume parodyti, kad yra įmanoma ir yra naudinga, reikalinga nutraukti tokį smurtą. Todėl ta tema taip ir pasirinkta. We can stop it, mes galim tai sustabdyti. Kad ir kaip sunku tai būtų, kad ir kaip paplitęs šis smurtavimo reiškinys būtų, mes turime parodyti, kad yra įmanoma tą smurtą pažaboti. Šiandien mes girdėsim įvairių e, pranešėjų iš skirtingų aukštų, aukšto ligmens institucijų. E, visos jos kovoja spręsdamos smurto su moterimis problemą arba ES, arba net visame pasaulyje. Aš esu įsitikinusi, kad šiandien mes išgirsime labai įdomių pasisakymų, kurie mums E, suteiks tam tikrų minčių apie tai, kaip galėtume toliau tęsti tą darbą, kuris turi būti mūsų visų pastangų centre. Turim kovoti su tuo smurtu. Todėl aš norėčiau dabar priminti Europos parlamento rezoliuciją e, dėl smurto prieš moteris, kuri buvo priimta vasario 10 dieną. Ir uh, Aš manau, komisijos narė Reding papasakos mums apie tai, koks tyrimas ką tik buvo atliktas komisijos užsakymu dėl e, Tarptautinės moters dienos proga. Ir tas tyrimas parodo, kad tarp ES piliečių suprantama, kad smurtas prieš moteris turi būti prioritetinė problema, prioritetinė tema. Ir būtent čia turi būti daroma viskas, kas įmanoma. Todėl aš džiaugiuosi, kad ši iniciatyva yra iškelta ir šie klausimai yra pradedami spręsti ir čia, parlamente, ir mes sutarėme su mūsų piliečiais. Piliečiai mūsų veiklai pritarė ir aiškiai iš mūsų daug ko tikisi. Taigi dabar e, periname prie kitų programos punktų ir aš labai džiaugiuosi turėdama galimybę pasveikinti Ispanijos lyčių lygybės ministrę. Kaip žinia, dabar Ispanija pirmininkauja tarybai ir smurtas prieš moteris yra jų prioritetas. Todėl aš mm, labai džiaugiuosi turėdama galimybę pasveikinti ponę Bibianą Aido Almagro, kuri yra Ispanijos lyčių lygybių ministrė. E, prašom. E, suteikiu žodį jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Europos parlamento pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, gerbiami kolegos, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad suteikė man čia galimybę pakalbėti renginyje surinktame Tarptautinės moters dienos proga. Mes detaliau pakalbėsime apie atsakomybę, kurią ketiname čia nustatyti. Visada yra labai malonu gebė, su, galėti atvykti į Europos parlamentą, instituciją, kuri atstovauja kelis milijonus ES piliečių. 2010 metai bus labai svarbus metai, kuriant e, moterų e, reikalų Europos projektą. Bus kuriamos e, svarbios institucijos. Ir e, todėl labai svarbu išplėsti šios institucijos kompetenciją. Europos parlamentas prisideda prie Europos ekonominės ir socialinės plėtros. Ir e, norint e, spręsti finansų krizę, e, svarbu užtikrinti tinkamą augimą. 2010-ieji labai svarbus ir lyčių lygybės prasme. Tai yra vienas svarbiausių ES principų. Būtent to turi laikytis Europa, kurdama savo politiką. Mes girdėjome, kad jungtinės tautos pasiūlė uh, E, naują e, platformą 15 metų po Pekino platformos, e, kuri buvo kaip ES gairės. 17 ES valstybių narių vasario mėnesį pasirašė dokumentą dėl lyčių lygybės, kuris labai svarbus ES įvairiose verslo, veiklos rytise. Dabar mes į save žiūrime kritiškai ir numatome naują perspektyvą e, kuriamoms ES politikos kryptims. Mes negalime toleruoti smurto, nuo kurio kenčia moteris. Ir labai teisingai šiais metais buvo nuspręsta e, šiuos metus e, skirti būtent kovai su smurtu prieš moteris svarbu pašalinti bet kokį smurtą prieš moteris. E, smurtaujama ir namuose. Taip pat e, moterimis ir mergaitėmis yra prekiaujama e, lytiniais, lytinių nusikaltimų tikslais, taip pat yra priver, priverstinė vergyje, kaip buvo paminėta, jungtinių tautų. Yra tam tikra praktika, kuri yra kultūrinė tradicija, o tai visiškai pažeidžia moterų teisės. Pavyzdžiui, e, moterų genitalijų žalojimas, privestinės vedybos arba e, garbės žudimai. Priverstinė prostitucija bei e, brutalus moterų teisų pažeidimas, neligybė tarp vyrų ir moterų bei visi kiti veiksniai, kuriuos mes norime pašalinti, kad tai būtų tiesiog ES istorija, praeitis. Ir net e, kalbant apie teritorijas už ES ribų, mes negalime leisti, kad demokratinėje ir civilizuotoje visuomenėje būtų e, kažkokis, kažkoks, kažkokios smurto formos, nes tas smurtas iš tiesų įtakoja beveik pusę gyventojų moterų. Uh, Per pastarosius 15 metų Europa padėjo mums pasiekti tam tikrus tikslus, tačiau yra dar dalykų, kurie nėra pasiekti e, kovojant su tokio pobūdžio smurtu. Mes dar daug ko nepasiekėme ir turėdami tai galvoje mes kūrėme nacionalinę strategiją, norėdami užtikrinti lyčių lygybę. Mes pasiekėme labai daug spręsdami šias problemas. Vienas iš mūsų iškeltų tikslų buvo nustatyti prevencinius mechanizmus. Visiškai aišku, kad 2010-aisiais e, smarkiai pasistumėjome į priekį. Praėjusiais metais ne, užimtumo ministrų e, taryba priėmė e, kelias išvadas kuriomis buvo e, siekiama pašalinti smurtą e, moterų atžvilgių. ES 17 valstybių narių e, pasirašė pagrindų taisyklės, kuriomis siekiama pašalinti smurtą tarp smurtą moterų atžvilgių ir tai labai smarkiai įtakos kasdienį piliečių e, gyvenimą. Ir jie turi jausti, kad jų principai yra ginami. Kiekvienos atskiros moters kova su smurtu yra atstovaujama čia aukščiausių lygmenių. Jeigu visa visuomenė imsis kovoti su smurtu, vadovaudamasi bendromis strategijomis ir priemonėmis, tai padės išvengti smurto, padės, padė, galėsime padėti aukoms. Europos strategija numato e, tokio smurto prevenciją ir švelninančius poveikius. Komisija sukūrė šių politikos krypčių struktūrą. Taip pat yra kuriamos kitos naujos iniciatyvos valstybių narių lygmenių kurios parodo, kad egzistuoja bendra politinė valia, norint pašalinti tokį smurtą visoje ES ir už jos ribų. Labai svarbus etapas yra nustatyti tinkamus rodiklius smurtui prieš moteris matuoti. Tai buvo paminėta pri, tada, kai buvo priimtas Pekino veiksmų planas Europoje. Šiuo atveju reikalaujama e, kurti tam tikras, tam tikras politikos kryptis. Ir e, imtis veiksmų. Tai labai svarbus žingsniai, e, kurių ėmėsi Europa susirūpinusi dėl smurto prieš moteris. Mes turime teikti informaciją apie šią situaciją, tad turime dar nuveikti tam tikrą užduotį. Mes turime tirti, veikti, turime priimti pastovų požiūrį į tai, kaip nuolat galėsime žingsnis po žingsnio e, šalinti smurtą. Ir tai ypatingai svarbi užduotis mūsų jaunai kartai. Jeigu norime efektyviai kovoti su smurtu prieš moteris, mes šią žinę turime perduoti ir jaunai kartai, kad jie turi kovoti su šią žalingą tradicinę praktiką ir uh, E, mes apskritai turime keisti visos visuomenės požiūrį į tai. Mes turime užtikrinti, kad visoje Europoje bus skleidžiama ši informacija, didinamas samoningumas. Metai, kurie skirti e, kovai su smurtu prieš moteris, yra labai svarbus žingsnis šią linkme. Taip pat svarbu suteikti reikiamą pagalbą aukoms. Tai padės e, pašalinti neigiamą smurto poveikį. Visgi ta pažanga padaryta siekiant bendros Europos strategijos e, dėl lyčių lygybės vis dar turi kur tobulėti. Europos lygmenių turi būti priimti bendri sprendimai. Tai yra instrumentas, kuris padės e, suteikti pagalbą smurto aukoms ir jas apginti. Mes negalime leisti susidaryti tokiai situacijai, kai žmonių teisėtos, teisėtoms teisėms kyla pavojus dėl tokio smurto. Jeigu žmonės bijo, reiškia jie vergai. Mes nenorime, kad moteris vergautų. Mes nenorime, kad jos bijotų. Mes nenorime, kad visoje Europoje kerotų e, priekybo žmonėmis tinklas. Mes žinome, kad moteris yra lytiškai išnaudojamos. Europos Sąjungoje e, buvo imtasi veiksmų ir Ispanija, pirmininkaujant ES, įsipareigojo parengti pasiūlymą dėl e, moterų blogo elgesio su moterimis. Daugelis valstybių narių prisidėjo savo priemonėmis ir programomis, kad būtų įsteigtas bendras e, Europos e, bendrų veiksmų mechanizmas, kuris padėtų kovoti su smurtu prieš moteris. Šis smurtas e, faktiškai vyksta kasdien daugelio Europos gyventojų gyvenime. Mes negalime leisti, kad tai tęstusi. Pone pirmininkė, mes žengėme labai svarbų žingsnį lygybės linkme. priimdami smurtą prieš moteris kaip bendrą iššūkį. Tačiau direktyva nėra pats savaime tikslas, tai yra atskaitos taškas, pradedant kovoti su tokiu kultūriniu smurtu, kuris visgi dar egzistuoja. Europos parlamentas priėmė šią užduotį ir mes imamės veiksmų smurtui sustabdyti. Mums reikia daug laiko ir pastangų, mums reikia e, įgyvendinti uh, socialinius pokyčius, kurie savaime neįvyks. Tad uh, turi bendradarbiauti valstybių narių nacionaliniai parlamentai, komisija. Europos parlamentas ir tai yra neišvengiama sąlyga, kad ES žengtų svarbius žingsnius į priekį. Uh, smurto Kovodami su smurtu mes turime veikti vieningai, mes turime užkirsti tam kelią ir padėti aukoms bei m, užkirsti kelią panašiai veiklai. Ačiū. Labai ačiū, gerbiama ministrė. Aš džiaugiuosi turėdama galimybę pareikšti kad Europos parlamentas, pirmininkaujantį Ispaniją ir Europos komisiją e, bendrai e, petys į petį eina tuo keliu. Labai ačiū. Dabar aš e, turiu garbės pasveikinti komisijos pirmininko pavaduotoją ponę Reding, kuri yra atsakinga už lyčių lygybę, už teisingumą ir pagrindinės teisės Europos Sąjungoje. Gerbiama e, ponė Reding, labai sveikinu Jūs čia, e, žodį suteikiu Jums. Presidents. Pone pirmininkė, gerbiama ministrė, ponios ir ponai, ponai svarbiausia, keletas atėjo ir į šią salę. Juos reikėtų ypatingai pasveikinti, nes mums moteriams reikia vyrų pagalbos, sprendžiant visas problemas. Labai džiaugiuosi turėdama galimybę kartu su jumis pažymėti kovo 8-ąją Tarptautinę moters dieną. Mes šiek tiek vėluojam, atrodo, po kovo 8-os, bet argi tai svarbu? Manau, kad kiekviena diena turi būti moters diena. Kiekviena diena yra moters diena, atrodo, jau kokį šimtmetį, kai pirmą kartą buvo pažymėta Tarptautinė moters diena. Dabar mes jau toli nuėjome, tačiau vis tik dar yra galimybių labai toli eiti. Ypač kai šiandien apie, e, kalbam apie tokią temą kaip smurtas prieš moteris. Ši tema parodo, kokio masto uždaviniai mūsų dar laukia. Aš labai E, džiaugiuosi, kad visos Europos parlamento partijos sutarė, kad šis klausimas turi būti įtrauktas į darbo atvarkę. Esu dėkinga ir pirmininkaujančios Ispanijos vadovams, kurie smurtą prieš moteris e, įtraukė kaip vieną svarbiausių savo veiklos klausimų. Kovo penktą dieną, likus keletai dienų iki tarptautinės moters dienos, pirmininkas Baroso ir aš, Evyras e, e, vyras, e vyras ir moteris, uh, kartu e, pateikėme moterų hartiją. Ši hartija yra labai svarbi. Tai ne tik politinė deklaracija, kurioje e, išdėstoma 27 komisijos narių kolegijos pozicija, bet ir 27 komisijos narių įsipareigojimas įgyvendinti lyčių lygybę per visas komisijos vykdomas politikos sritis pirmą kartą istorijoje, manau, yra priimtas toks sprendimas. Kadangi dabar visa Europos komisija pritarė šiai hartijai, tai ir visi komisijos nariai stengsis akcentuoti lyčių lygybės dimenciją savo politikos rytise. Toje mano minėtoje hartijoje yra išskirtos penkios veiklos sritys penkeriems e, e, metams. Viena iš veiklos ryčių vadinasi orumas, integralumas, e, petis į petį e, kovoje su smurtu lyties pagrindu. Mes žinome, kad visos smurto prieš moteris formos pažeidžia moterų ir mergaičių pagrindinės žmogaus teisės. Ir mes žinome, kad pagrindinių teisų hartija yra neatskiriama ES sutarčių dalis. Todėl ši hartija turi tapti funkcionali. Tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Mūsų veikla bus vertinama pagal tai, kaip sugebėsim tą hartiją įgyvendinti. Čia mes pamatėme, kad e, kova su smurtu rūpi ne tik tiems, kurie kuria politiką Bruselėje. Mes atlikome Eurobarometro tyrimą visoje ES ir klausėme moterų visose valstybėse, ką jos galvoja. Niekas niekas nepasipriešino tam, kad smurtas prieš moteris yra klausimas numeris vienas prioritetų sąraše. Taigi parlamentas teisingai e, e, pasirinko savo veiklos planą. Turime kovoti su smurdu. Aš dėkoju Europos parlamento nariai poniai Svensson už tai, kad ji asmeniškai per daugybę e, renginių kalbėjo apie tai, e, E, kiek smurto ji yra mačiusi savo šeimoje. Ir aš e, klausiau dažnai moterų, ar jūs nesate susidūrę su smurtu savo aplinkoje, ar nėra taip, kad tas žmogus, kuris smurtauja, valdo visą šeimą. Apie tai būtina kalbėti. Smurto tema vis dar tebėra tabų. Ta tabų turim pašalinti ir aš dėkoju visoms Europos moteriams, kurios garsiai sako, kalbėkim apie tai. Sulaužykim tą tabų, nepalikim šios temos nepaliestos, neužmerškim akių, nes smurtas dažnai yra būtinis reikalas, jis apsiriboja namų sienomis. Yra paskaičiuota, kad penktadalis ar net ketvirtadalis Europos moterų su fiziniu smurtu yra susidursios nors vieną kartą per suaugusi gyvenimą. Viena iš dešimties moterų yra patyrusi seksualinį smurtą ir mane šokiruoja e, faktai rodantis, kaip moteris yra kankinamos karo aplinkybėmis. Aš labai džiaugiuosi, kad ankstesnė komisijos narė Margot Valmström dabar tapo jungtinių tautų e, ypatingai galiotinę, kuri rūpinasi moterimi, moterimis karo aplinkybėmis. Buvo paskaičiuota, kad 500 tūkstančiai moterų gyvenančių Europoje yra pake, nukentėjusios nuo e, lytinių organų e, genitalijų sužalojimo. 600 tūkstančių moterų yra nukentėjusios nuo įvairiausių brutalių veiksmų. Su tuo negalima susitaikyti nei Europoje, nei pasaulyje. Smurto prieš moteris negalima pateisinti nei papročiais, nei tradicijomis, nei jokiais religiniais sumetimais. Tai yra nusikaltimas ir taškas. Uh, Todėl ir turime sutelkti jėgas, kad toks nusikaltimas būtų sustabdytas. Komisija dar kartą pakartoja, kad yra pasiryžusi kovoti su smurtu prieš moteris. Mūsų ryštas atsispindi Stoholmo programoje, kurioje yra pabrėžiama, kad reikia apsaugoti nukentėjus nusikaltimo aukas, įskaitant moteris, kurios yra nukentėjusios nuo smurto ar genitalijų e, sužalojimo. E, komisijos narė Cecilija Malmström ir aš pati netrukus pristatysime veiksmų planą, kuris leis Stoholmo programą įgyvendinti, o kova su smurtu ir pagalba smurto aukoms bus mūsų darbo atvarkės viršuje. Tarp kitko, greitai mes pateiksime pirmasias teisėkuros priemonės kurios e, leis parengti baudžiamąją teisę kovai su e, priekyba žmonėmis. Taigi pirmieji konkretūs veiksmai bus pateikti per artimiausias. Be to bus toliau kuriama Dafne programa. Per artimiausias dienas turi būti parengti veiksmai kovai su vaikais ir moterimis Ir kol kas matome, kad e, per DAFNę buvo finansuoti penki svarbus programai. Europos komisija ir e, Europos sąjunga pagal DAFNę programą, kaip matote, labai daug yra nuveikusi. Pradėjome studiją dėl um, žalingų, kenksmingų tradicijų įgyvendinimo, pavyzdžiui, prievartinė santoka, uh, Moterų genitalijų žalojimas dar vienas pavyzdys ir tikimės, kad mūsų studijos rezultatai bus paskelbti balandžio mėnesį. Remiantis tais rezultatais Europos komisija parengs veiksmų planą, kad būtų nutrauktas genitalijų žalojimas. Mes vadovausimės patvirtintais faktais apie uh, faktus Europoje, žiūrėsime, kokie yra teisės aktai, kokia yra praktika, dirbsime su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios padeda uh, to žalojimo aukoms. Uh, Taip pat norėčiau, kad sustiprėtų mūsų veiksmai e, kovai su smurtu prieš moteris, e, konkrečiai panaudojant baudžiamąją teisę, kovojant su moterų genitalijų žalojimu, kai tai reikalinga. E, yra tikimasi, kad Europos komisija pagalvos apie E, ES lygmens teisės aktus dėl smurto prieš moteris ir smurto prieš vaikus. Aš e, vaikų teisės aktus visą laiką atskiriu, nes, kaip žinia, e, smurtas yra vykdomas ne tik prieš mergaitės mažas, bet ir prieš berniukus. Ir mes atlikome studiją ir paskelbsim šį rudenį rezultatus apie tai, kiek realu yra tokius teisės aktus įgyvendinti ir kokios naudos jie atneštų. Pone pirmininkė, praėjusiais metais rudenį jūs pareikaliavote e, tokios nuoseklesnės ES politikos, kuri leistų kovoti su visomis smurto rūšimis. Šio mėnesio pradžioje Europos taryba pareikalavo, kad Europos komisija sukurtų Europos strategiją kovai su smurtu prieš moteris. Dabar aš atsakysiu į tą jūsų prašymą. Uh, Rugsėjo mėnesį Europos komisija paskelbs labai plačią išsame strategiją užtikrinant e, moterų ir vyrų lygybę. Joje bus kalbama apie laikotarpį nuo 2010 iki 2015 metų. Ši strategija leis konkrečiais veiksmais paversti principus, kurie yra surašyti moterų hartijoje. Bus sukurta visa apimanti komisijos veiksmų bazė kova su smurtu prieš moteris bus konkreti prioritetinės rytis šioje strategijoje. Pone pirmininkė, Europos parlamentas taip pat paprašė, kad Europos komisija suorganizuotų aukšto rango konferenciją, kurioje būtų sukurta nuoseklesnė politika e, kovai su visų rūšių smurtu prieš moteris. Aš e, džiaugiuosi patvirtinti, ka, galėdama patvirtinti, kad ši konferencija vyks šių metų lapkričio 25 dieną, kai pažymėsime smurto prieš moteris panaikinimo tarptautinę dieną. Tai suteiks progą pristatyti komisijai savo veiksmų planą kovai su smurtu prieš moterimis ir be abejonės labai svarbu e, čia tarti su visomis suinteresuotomis visuomenės grupėmis, įskaitant nacionalinės vyriausybės, parlamentus ir pilietinę visuomenę. Europos komisija stebi, kaip dėrybos vyksta Europos taryboje e, kur kalbama dabar apie konvenciją dėl smurto prieš moteris prevencijos. Šių dėrybų rezultatai taip pat bus įtraukti, ar juos bus atsižvelgta mūsų darbe. Taigi, ponė pirmininkė, mes į šią problemą žiūrime rimtai, nes smurtas prieš moteris yra nusikaltimas įvardinkime jį aiškiai ir pasakykime pasauliui, kad tai yra nusikaltimas kriminalinis nusikaltimas. Jeigu mes visi sutelksim savo jėgas, kaip jūsų šūkis sako, mes galėsim tą e, nusikaltimą sustabdyti. Bet ponė pirmininkė, aš esu įsitikinusi, jeigu norim iš tikrųjų šį reiškinį sunaikinti, tai mes jį turim negalėti sustabdyti, o turėti sustabdyti. Varmt tack, kommissionens viceordförande. Eh, Ačiū, gerbiama komisijos vicepirmininkė, komisijos narė Reding, už tai, kad e, taip įkvepiančiai pasisakėte ir kad taip puikiai e, galėsime su jumis bendradarbiauti ir toliau, palaikydami parlamento ir komisijos ryšius. Kaip komisijos narė sakė, mes turime uh, realizuoti e, tą patirtį, kurią yra sukaupusios e, moterų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, kad mes kartu galėtumėm dirbti. Mums yra reikalingos visos žinios, visa įmanoma kvalifikacija, kad e, galėtume kartu dirbti. Labai dėkoju ir Ispanijos lyčių lygybės ministrei ir komisijos nariai ir parlamento pirmininkui už tai, kad jie taip e, energingai įkvepiančiai pasisakė šiandienos konferencijoje. O dabar pradėsim diskusijas. Ir aš norėčiau priminti visiems, kad e, kiekvienam dalyviui e, ant stalo yra padėta forma, formuliaras, kurį E, reikia užpildyti norint pasisakyti. Pasisakymo laikas yra ribotas, kaip visada, dvi minutės. Todėl labai svarbu, kad mes e, būtumėm solidarūs ir kalbėtume neilgiau negu suteikta. Tik tokiu būdu turėsim galimybės pasiklausyti kuo daugiau dalyvių. Todėl aš e, labai mielai jūs kviečiu dalyvauti šioje diskusijoje. Išpildykite tą formą, kuri jums yra pateikta ir su ją paprašykite žodžio. Pirmiausia, kalbėtojų sąraše norėčiau suteikti žodį poniai Metrie iš Rumunijos senato. Prašom, žodis jums. Pone Mitrija. Laukiam ponios Mitrija. Kadangi jos dabar kol kas nėra, suteiksiu žodį poniai Matera. Pirmininkė, atsiprašo, mes jau turim kalbėtojų sąrašą, kuris yra labai ilgas ir negalim laukti baronieniai Vetman iš Lordų rūmų, iš Junktinės karalystės suteiksiu žodį dabar. Prašom, ponė. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Porą minčių norėčiau išsakyti. Viena iš jų. Junktinėje karalystėje viena iš keturių moterų kenčia nuo e, smurto namuose. Norėčiau pabrėžti kultūrinius sunkumus. Uh, Junktinėje karalystėje e, visuomenė yra daugia kultūrinė. Aš esu iš kultūros, kur smurtas namuose vis dar laikomas norma. Ir kartais politikai bei pilietinės visuomenės atstovai baiminasi apie tai kalbėti, E, nenori pasakyti prieš kultūrinius sunkumus, su kuriais susiduria kai kurie jaunuoliai. Jeigu norėsite panaikinti smurtą prieš moteris, pirmiausia, turime užtikrinti, kad mes prieisime prie visų moterų, ypač tose visuomenėse, kur labai nedaug apie už jas pasisakoma. Ne, jeigu nebusime pakankamai drąsūs tai padaryti, tai šios moteris bus paslėptos aukos ir toliau daromi bus nusikaltimai prieš apiplėštas moteris ir jie bus perdodami net jų vaikams. Jeigu mes galime dirbti ir su tomis šalimis, iš kurių tos moteris yra kilusios ir dirbti artimai su jų parlamentais, tada mes galėtume pasiekti e, geresnių rezultatų, gauti šių šalių įsipareigojimus. Aš daug dirbau su moterėmis, kurios mūsų bendruomenėse nukentėjo nuo smurto. Turiu pasakyti, kad šita problema auga, o ne mažėja. Ačiū. Labai ačiū. Toliau žodis. Poniai Matera, kuri yra parlamento lyčių lygybės komiteto vicepirmininkė. Labai ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Aš labai džiaugiuosi, kad sekiau visus darbus, privedusius mus prie moterų, moters dienos paminėjimo. Tai yra labai svarbus atliktas darbas visoms 27 civilizuočiausioms pasaulio valstybėms. Labai svarbus šis darbas ne tik e, pranešėjams, kurie šiandieną m, tokį svarbų indėlį čia mums pateikia, mes dar kartą galime nukreipti visą šviesą, visus prožektorius į moterų pasaulį, kad išryškintumėm visas grėsmės moterims kylančias bei smurtą. Mes prašome už moteris keršto, už visas moteris, kurios patiria fizinį ir psichologinį smurtą savo pačių namuose Europoje. Europoje ke, ketvirtadalis moterų kenčia nuo psichinių E, psichinio smurto, psichologinio smurto, e, nuo, nuo seksualinio smurto taip pat labai daug, 10 procentų. E, buvo kalbama apie tai, kad daugėja genitalijų žalojimo atvejų, vis daugiau ir daugiau mažų mergaičių tą patiria. 2010 metai yra kovos su smurtu prieš moteris metai. Ir darbas, kurį atliekame šiame parlamento komitete, yra labai svarbus, nes moterų patiriančių smurtą skaičius didelis. Žmogaus orumo saugojimas, kurį turėtų užtikrinti Europą, turi dar nueiti ilgą ir nelengvą kelią. ES direktyvos, kuriomis siekiama išrauti įsišaknyjusią bet kokią diskriminaciją moterų atžvilgių, leidžia veikti. Mes esame gyvas pavyzdys, nes Europoje yra, yra tarptautinių konvencijų, pagal kurias reikia moteris saugoti, tačiau moterys ir pačios turi tokią kovą kovoti. Ne tik šią kovą jos turi kovoti, tačiau turime kovoti visi ir su uh, E, smurtu prieš vaikais, kurie ne tik tais turi teisę į orų gyvenimą, bet ir e, turi teisę nebūti kankinami. Moteris e, buvo neseniai priimta įvairių rezoliucijų. Būtent norėčiau paminėti rezoliuciją dėl smurto prieš moteris ir, ir dėl lygybės moterų lygybės. Šios rezoliucijos rodo, kad įvairių politinių frakcijų, pono Tarabelos ir kitų e, nuomonės moterų, smurto prieš moteris atžvilgių sutampa. Čia jau ideologijos nebesiskiria, visa ES politika, visos nacionalinės politikos šioje srityje sutampa. Ir reikia visas mūsų jėgas sutelkti, kad būtų kaip galima daugiau apsaugotos moterų teisės. Mes pradėjome darbus, mūsų pasirinkta kryptis yra visiškai aiški, tačiau tik visi kartu galėsime kartu veikti, e, efektyviai veikti, solidariai veikti Ačiū, ponė Matera. Toliau. Ponas Von Sydow iš Švedijos e, Riksdago, prašom. Ačiū už suteiktą žodį, ačiū už tai, kad šiandien toks svarbus renginys vyksta. Aš pritarsiu daugeliui kas, tų, kurie jau sakė, kad tai yra labai svarbu. Ir reikia imtis prevencinių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias smurtui prieš moteris. Švedijos vyriausybė prieš trejus metus pateikė veiksmų planą. 56 konkretus tik, tik punktai, kaip kovoti su smurtu prieš moteris. Aš manau, kad tas veiksmų planas galėtų būti išplatas tiems, kurio dar nematė. Uh, Be to, be bejonės, e, valstybės teisinė sistema atlieka labai svarbu vaidmenį. Mes visi žinome, kad e, dažniausiai sakoma, kad kovoti su smurtu reikia per bausmes. Aš manau, kad reikia reformų, reikia daugiau turbūt policininkų, reikia griežtesnių bausmių. Tai yra labai svarbu, jeigu mes siekime sustabdyti smurtą prieš moteris. Mūsų teisingumo sistemos efektyvumas turi būti geriau dirbti policininkai, teisėjai. Tai yra labai svarbu. Švedijos policija vykdė informavimo kampaniją skirtą, moterim, e, skirtą vyrams, atsiprašau. E, buvo siekiama, kad būtų dažniau teikiami skundai dėl smurto prieš moteris. Drįskite pasakyti, drįskite išgirsti, drįskite paskūsti. Ir aš manau, kad e, tas pasiūlymas, kuris e, yra teiktas Švedijos vyriausybė bendrai siekia sugriežtinti smurtų, bausmes dėl smurto prieš moteris. Tai turėtų sumažinti bendrai šio reiškinio paplitimą. Aš noriu padėkoti poniai Svensson. E, gi, e, kairiųjų partijos labai svarbu vaidmenį suvaidino Švedijoje priimančios teisės aktus. Jūsų indėlis buvo labai didelis. Ačiū ponė Fonsidov. Toliau ponė Boskop iš Europos parlamento. Prašom, ponė Boskot. Dankjewel, voorzitter. Uh, ik ben erg blij met uh, nou, wat de eh, minister. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu buvo išklausyti, ką ketina daryti komisarė ir ministrė. Uh, Mums reikia daugiau apsaugos, mums reikia harmonizuoti baudžiamąją teisę ir reikia vienodos, vienodo Europos e, sąjungos priemonių, e, norint išvengti šios problemos smurto prieš moteris. Aš e, kur, iš moterų federacijos parašiau laišką kuriame raginama pripažinti ir apibrėžimus. Pasižiūrėkime į Iraką. E, Irakas e, bandė e, pritaikyti šitą metodą. Jeigu norite užtikrinti apsaugą, reikia, turi, reikia pagauti pažeidėjus. Jeigu yra e, žalojamos genitalijos, e, turi būti atitinkama numatyta ir prieglaupščio politika. Mes kalbame e, ne tik apie baudžiamąją teisę bet ir apie moterų apsaugą. Aš sutinku su baronienė iš Junktinės karalystės, mes turime pasižiūrėti, ką šioje srityje veikia ir kitos šalis, kaip mes galime bendradarbiauti. Daug galime išmokti ir iš Turkijos vienos iš kandidatės į Europos Sąjungą. Ačiū. Ačiū, poniai Boskot. Toliau žodis e, Rumunijos senato nariai, poniai Mitrėja. Prašom, žodis jums. Sistemul serviciilor sociale publice în domeniul combaterii și prevenirii violenței infantilor socialinių viešųjų paslaugų sistema kovojant su smurtu namuose Rumunijoje nėra tinkamai išvystyta. Šioje srityje teikiama pagalba dažniausiai um, teikia visuomeninės organizacijos, kurios kartu su savivaldos institucijomis teikia specializuotas paslaugas aukoms apginti. Taip pat yra socialinių paslaugų teikėjai dirbantys su uh, smurtautojais veiksniai sukeliantis e, smurtą namuose yra alkoholio vartojimas, e, šeimos modelis bei apskritai smurtaujanti aplinka. Yra teisės aktai, kurie reglamentoja ir kontroliuoja tokią smurto uh, rūšį, taip pat e, yra smurtaujama ir darbo vietose. Yra visa socialinių paslaugų sistema siekianti spręsti šią problemą. Smurtas namuose tapo e, rūpesti keliančių reiškinių, nes e, buvo ir teismų bylų dėl viešosios tvarkos pažeidimų šios bylos labai rimtos, nes paprastai šeima turėtų gyventi harmoningoje aplinkoje. Paprastai smurto namuose aukos yra vaikai ir moterys. Labai dažnai. Kartais uh, tie asmenys, kurie yra nusikaltimo aukos, apkaltinamos e, to nusikaltimo, to smurto provokavimu. Moteris, kurios E, kenčia nuo smurto, nuo mušimų ir smurto kenčia metų metus, tol kol galiausiai apsisprendžia situaciją pakeisti ir kažką daryti. Tos moteris, kurios mano, kad verta kesti e, smurtą vaikų labui, labai klysta, nes šita atmosfera yra žalinga ir vaikams. Visi tokie dalykai ateityje padaro vaikams vienokią ar kitokią įtaką. jos stengiasi suprasti, kodėl jų partneris agresyvus, tačiau tai neišsprendžia problemos. Konstruktyviau būtų kovoti už savigarbą ir pagarbą kitam asmeniui. Deja, mūsų kultūroje toleruojamas smurtas namuose ir agresija, o tai šią problemą padaro neįmanoma išspręsti. Rumunijoje e, imamasi samoningumo didinimo iniciatyvų, inicijuojamos politikos kryptis kovai su smurtu namuose. Taip pat tam tikros veiklos įmamasi norint padėti veik, e, aukoms. Rumunija domisi kitų šalių patirtimi. Dešimt procentų um, moterų yra tarp Europos parlamento narių. Rumunijoje 50 e, e, procentų gyventojų skaičių sudaro moteris. Aš ir esu viena iš tų 10 procentų Europos parlamente ir man labai įdomi šita tema. Aš manau, kad bet kokią kainą reiktų pakeisti požiūrį į a, e, pažeidėjus. Moterims turėtų būti suteikiamos teisės, aukoms turėtų būti nu, a, suteikiami metodai kovoti su šios smurtu. Ir mokyklos metais e, aukos turėtų būti, žmonės turėtų būti mokomi, kad to neturėtų būti. Mes turime prisitaikyti prie situacijos ir turime sustabdyti skurdą ir smurtą. Ačiū. Europos parlamento narė Garsie Perės. Gracias, senora prezidenta. Pone. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Smurtas prieš moteris yra vienas iš politinių prioritetų. Iš tiesų mes žengėme labai reikšmingą žingsnį, nurodydami realybę, realiai vykstančius dalykus, visą gyvenimą kartais tos moterys galvoja, kad e, toks smurtas, kurį jos patiria, yra visiškai normalus reiškinys. Tad tai, kas čia vyksta, yra iš tiesų labai svarbus žingsnis ir politikai turėtų dar aktyviau kovoti su šia visame pasaulyje moteris paliečiančia rykšte. Šios dienos konferencija, šios dienos posėdis yra be galo reikšmingas. Mes visi ir vyrai, ir moteris turime atlikti tam tikrą vaidmenį šį klausimą spręsdami. Neturime nei minutės gaišuoti, e, nes kiekviena prarasta minutė mažina mūsų šansus laimėti. Dėl to labai džiaugiuosi EPSCO iniciatyva, savaitę, kurios buvo imtasi praeitą savaitę, e, dėl to, kad būtų įgyvendinta e, Europos iniciatyva kovoje su smurtu Mes turime dėti visas pastangas, kad ta strategija būtų įgyvendinta ir kad būtų keičiamasi gera praktika, kad būtų žinoma, kokia realybė yra įvairios valstybėse narėse, kad kaip galima geriau susidorotume su šia socialinė rykšte. Žinau, kad parlamentas ir moterų reikalų komitetas labai aktyviai dirbs ir dabar jau reikia veikti, labai aktyviai veikti. Būtent dabar, kadangi mums reikia moterims padėti, moterims, kurios patei, patiria smurtą. Šiandiena yra pradžia, pati darbų pradžia, mums reikia atlikti dar labai daug, tačiau dar kartą norėčiau pakartoti, kad smurtas e, prieš moteris ne tik, ne, ne, ir kova su tuo smurtu neturi likti vien žodžiais. Aš esu įsitikinusi, kad komisiją palaikys parlamentarai ir parlamentarės, kad, būtų galima, kad viską būtų galima gyvendinti. Ačiū. Kitas kalbėtoja, kita kalbėtoja yra iš Italijos senato. Pone Jamontani, prašom. Grazie, prezident. Ačiū, Visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad surengėte tokios svarbios dienos minėjimą. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad mūsų šalis neseniai labai e, Neseniai pastebėjau, kad ir pilietinė visuomenė, ir parlamentas labai mobilizavosi spręsdami šį klausimą. Beje, parlamentas visai neseniai prieėmė tam tikrą įstatymą ir tame įstatyme buvo e, atspindėti visi šioje srityje atlikti darbai. Su G8 mes jau labai įdomius klausimus pradėjome spręsti, tokius kaip e, priekyba žmonėmis. E, buvo įsteigti žalieji vadinami numeriai, kuriais galima skambinti nemokamai. Teisingumo ministerijoje yra atitinkami padaliniai, kurie kovoja su smurtu prieš moteris bei priekyba žmonėmis. 8 kovo mes nusprendėme dviejose laikraščiuose, vienas laikraštis kairės pakreipos, kitas dešinės, beje, abiems e, dienraščiams vadovauja moteris, Ir tai yra vieninteliai dienrašiai, kuriems moterims, moteris e, vadovauja. Taigi su abie, abiem tais laikraščiais pradėjome kampanijas prieš smurtą prieš moteris. E, jie pradėjo reklaminę kampaniją, vystydami tokią temą, pavyzdžiui, ar tavo draugas yra, ar, ar tavo draugas smurtauja, jeigu smurtauja, palik jį. Tai štai tokia kampanija, reklaminė kampanija vykdoma šiuose dviejuose laikraščiuose, tačiau manau, kad to nepakanka. Ta reikia daryti visuose, visose e, kasdieninio gyvenimo srityse. Kalbant apie įvairius veiksmus, tai veiks, tų veiksmų reikėtų imtis ir nacionaliniuose parlamentuose, ir ypatingai jiems bendraujant su Europos parlamentu. Ačiū, ponė Montanė. Toliau ponė Lunaček iš Europos parlamento, prašom. Um, thank you very much. Um, quiero empezar a, a hablarle a la ministra. Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau kreiptis į Ispanijos ministrą. Aš esu parlamentarė iš Austrijos. Tačiau mano kova su smurtu prieš moteris prasidėjo prieš 30 metų. Aš esu e, Tirolio e, vienos grupės, kuri kovoja su smurtu prieš moteris, finišių grupės narė, mes sukūrėme tenai e, namus, į kuriuos gali laikinai būti priimtos moterys patiriančios smurtą. Labai ačiū parlamentui iš tokią iniciatyvą, tai yra puikus žingsnis ir mes galime labai labai pasistumėti į priekį. Trys klausimai. Vienas Ispanijai. Jūs kalbėjote apie telefono, bendrą telefono liniją. E, 116 ta linija būtų jos numeris Ar jūs numatytumėte taip pat ir e, priekybos žmonėmis aukų liniją? Jeigu kažkam kyla kažkokio abejonių, galėtų tą liniją skambinti, tuo numeriu skambinti. Jeigu kartais paaiškėtų, kad moteris kažkur pardavinėjamos, tai galė, galima būtų skambinti tuo numeriu. Dar klausimas poniai Redink. mūsų šalyse, visose šalyse labai blogai gyvena lesbietės. Seksualinė orientacija yra iš tiesų labai slidus klausimas. E, jos patiria ir fizinį, ir psichologinį smurtą, ir namuose, ir darbe. Ar Ispanija, kaip pirmininkaujant valstybė, arba komisija imtųsi kokios nors iniciatyvos paremti E, moteris lesbietės, kad jos galėtų laisvai išgyventi savo seksualinę e, orientaciją. Ir dar klausimas dėl kalbų. Visos kalbos klausimas. E, vis tik tais reikėtų susitelkti visą drąsą, kad visos mūsų kalbos, visos tos kalbos, kuriomis kalbame, turėtų atsižvelgti į tuos faktus, kad 50-52 procentai tomis kalbomis kalbančių asmenų yra moteris. Tai yra kokių iniciatyvų numatyti. Toliau Vengrijos parlamento narė, ponė Vidor, prašom. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt konferencia, a Magyar Parlament. Ačiū. Brangus posėdžio dalyviai, aš atstovauju Vengrijos parlamento šeimos komitetui ir norėčiau trumpai papasakoti, kokia mano nuomonė šiuo klausimu. Man labai džiugu, kad galiu čia dalyvauti. Labai daug kalbėjome apie smurtą prieš moteris. Tačiau reikėtų šį klausimą suskirstyti į atskirus skyrius. nelabai dažnai viešojo, viešojoje vietoje galima išgirsti, kalbant apie tokius dalykus, reikėtų, kad būtų atvirkščiai. E, toliau norėčiau pareikšti nuomonę dėl teisės aktų. Jie yra neblogi, tačiau nemanyčiau, kad kiekvieną e, dieną piliečiai turėtų e, skaityti kažkokius tai teisės aktus. Galbūt reikėtų ne e, teisės e, aktus kažkaip tai E, kurti naujus, nes jau yra ir taip neblogų teisės aktų, tiesiog reikėtų šviesti visuomenę ir padaryti taip, kad moterys būtų labiau girdimos visuomenėje. Tai yra be galo svarbu. Ir dar dėl teisinio pagrindo. Reikėtų pasakyti, kad smurtas prieš moteris yra toks veiksmas, už kurį reikėtų numatyti atitinkamus straipsnius baudžiamajame kodekse e, kiekvienoje, kiekvienos valstybės narės baudžiamajame kodekse. Ir reikėtų susitelkti visą drąsą ir pasakyti, kad jeigu yra kažkoks smurto atvejis, tai kad jisai ir būtų kvalifikuojamas kaip po toks, kad būtų kaupiami duomenys, kas vyksta įvairiose valstybėse, kokie teisės aktai yra numatyti, e, kokie numatyti, kokios yra numatytos fa, e, sankcijos, nes vienos valstybės teisinė sistema gali įtakoti kitos valstybės teisinę sistemą. Ačiū. Dabar mes pateikėme visą eilę svarbių klausimų lyčių lygybės ministrai, e, poniai Aido Armado, Almagro. Ir todėl aš greitai suteiksiu žodį jai, bet pirmiausia noriu pasakyti, kad kalbėtojų sąraše yra daug norinčiųjų. Jie gaus žodį per kitą mūsų diskusijos dalį. Taigi tie, kurie, dabar, to, tie, kurie negavo progos dabar kalbėti, bet yra įrašyti į kalbėtojų sąrašą, galės pasisakyti po to, kai mes mm, atsakysime klausimus čia. Taigi dabar suteiksiu žodį ministrei. Poniai Aido Almagro, prašom. Muchísimas gracias, presidenta. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau visiems ir visoms padėkoti už pasisakymus, už klausimus. Aš manau, kad tos šalis, kurios turėjo galimybę pasisakyti, paaiškinti, kokia yra situacija tose šalyse, padarė labai gerai, kadangi dabar turime susidarę aišku vaizdą arba iškesnį vaizdą ir galėsime dėl to uh, gražesnių ir aiškesnių idėjų išrutuliuoti. Dabar norėčiau sugrįžti prie iškeltų klausimų. Kai kas sakė, kad smurtas prieš e, moteris, e, atvejų smurto prieš moteris daugėja, aš norėčiau pasakyti, kad iš tiesų, kalbant apie tradicinį moterų vaidmenį, galima taip traktuoti, kad daugėja tų smurto atžvilgių. Tačiau ne viskas taip juoda, kaip čia yra pristatoma. E, kadangi keičiasi kultūriniai, e, kultūriniai įpročiai ir e, visuomenė, vis, visuomenės požiūris, kad jeigu norime efektyviai kovoti su smurtu prieš moteris, visų pirma reikėtų nustatyti, kokia tiksliai yra situacija, kokia reali situacija ir kad visi piliečiai tame dalyvautų. Sakykime, Ispanijoje mes turime tam tikrus teisės aktus, kuriais yra kovojama su smurtu prieš moteris ir čia mes akcentuojame ne tik prevenciją ir pagalbą aukoms, smurto aukoms, mums šalia to pavyko dar padaryti ir taip, kad šitas klausimas būtų ne vien privataus gyvenimo reikalas, kad apie jį būtų šnekama viešai ir kuo daugiau. Dabar visa visuomenė uh, E, yra atsakinga už tokius dalykus, jis save laiko atsakinga, todėl mes norėtumėm e, nuolatos renkti informavimo kampanijas ir, tada, ir e, čia turėtų suvaidinti lemiamą vaidmenį žiniasklaidos priemonės. Sakykime, vakar susitiko parlamente žiniasklaidos atstovai ir svarstė, kaip galėtų žiniasklaida paveikti visuomenę sprendžiant panašu, panašius klausimus. Sakykime, mūsųose Ispanijoje e, žiniasklaida labai prisidėjo prie to, kad visuomenėje plačiai būtų žinoma apie panašius reiškinius. Informavimas, auklėjimas nuo paties, mažiausio, e, nuo paties jauniausio amžiaus, žinoma, ir prevencija turi labai daug įtakos, tačiau reikia nepamiršti, kad didžioji dalis visuomenės žino kad tokia problema iškyla būtent žiniasklaidos dėka. Vakar, kai buvom pradėta ta informavimo kampanija, e, reikė, buvo minėti konkretūs atvejai, nes kai minimi konkretūs atvejai, e, gali būti ir teigiamas, ir neigiamas poveikis visuomenės atžvilgių. Reikia ne tik paminėti, kad buvo toks ir toks atvejs, nes kartais tai gali turėti neigiamos įtakos. Reikėtų tiesiog paaiškinti, kodėl tokie reiškiniai kyla, kokios priežastys, kokios pasiekmes tokių reiškinių, tokių, e, reiškinių e, kodėl atsiranda neligybė tarp vyrų ir moterų mūsų visuomenėje. Beje, ta neligybė įsišaknyjusi nuo senų senovės. Tad reikėtų kurti naujus įstatymus, reikėtų keisti žmonių mentalitetą ir reikėtų taip pat, kad kurtumėm naujas komunikavimo e, e, priemonės, kuriomis būtų greunami stereotipai, keičiami mentalitetai. Tai be galo sunku padaryti. Dabar norėčiau atsakyti į konkretų klausimą, kurį uždavė Austrijos atstovė dėl e, vieningo telefono numerio įvedimo moterims, kurios patiria smurtą. Taip, tai yra numatyta ministrų išvadose, EPSCO išvadose, kuris e, vyko praeitą savaitę. Dabar komitete reikėtų pasvarstyti ir nuspręsti, ar tik negalima būtų sukurti kito telefono numerio, kurį būtų galima naudoti uh, E, prekybos žmonėmis atvejais. Situacija, moterų situacija yra iš tiesų ypatinga, nes kartais jos gali tapti netgi 21-ame amžiuje seksualinėmis vergėmis. E, jungtinės tautos turi susirūpinti šituo klausimu ir visiškai teigiamas dalykas, kad komisija teikia direktyvos pasiūlymą. Jeigu klystų, komisarė gali mane pataisyti, tačiau manau, kad tas pasiūlymas turi būti pristatytas balandį. Ir tada turi sekti daug, daug veiksmų. Žinoma, telefono numeris yra labai gerai, tačiau to nepakanka. Reikia, kad moteris būtų realiai apsaugotų, kad moteris patiriančios smurtą justų tą paramą. Reikia mafijos tinklams, kurie išnaudoja moteris, padaryti galą. Ir taip pat reikia imtis jau veiksmų, kad visuomenė e, kaip galima geriau būtų informuota visuomenė. Jokių būdų negali būti e, tokios moterų vergyjos bendrininkė. Kai kalbame apie šitą klausimą, be jokios abejonės iš visuomenės pusės e, yra per daug nutilėjimo ir per daug netgi, sakyčiau, tokio bendrininkiškumo. Tam reikėtų padaryti galą, reikėtų padaryti galą mafijos tinklams ir visuomenė, kaip galima geriau informuoti. Visą tai daryti vartant to, kad būtų sugriauta 21 amžiaus e, e, vergyje, kad moterys žinotų, kur kreiptis, jeigu patiria smurtą. Ačiū. Ačiū. Toliau pers, suteiksiu žodį komisijos narį Reding. Ji tokių baigiamųjų komentarų išsakys. Prašom, komisijos narė. Well, you, madam. Ačiū, ponė pirmininkė. Man padarė įspūdį nacionalinių, daugiausia nacionalinių parlamento narių detalūs pasisakymai, kuriais e, parodyta, kas egzistuoja valstybėse, kas sukurta ten, norint apsaugoti moteris ar kovojant su smurtu. Būtent tai mes ir darome dabar komisijoje. Mes e, sužinome apie visas įgyvendintas priemonės, norėdami e, sužinoti, kas pasiteisino, kas ne. Aišku, mes galime nukopijuoti tuos dalykus, kuriuos, kurie kai kuriuose valstybėse narėse buvo sėkmingi, o tuos, kurie nesėkmingi, tiesiog praleisti. Tai darome dabar dviem tyrimais. Yra vienas tyrimas apie skirtingų valstybių narių teisės aktus ir galimybės Ir kitas tyrimas e, bus e, parengti E, teisės aktų e, teisės aktus taikomus visai ES. Ir mm, antrajame tyrime stengiamasi apibendrinti tradicinę praktiką, kurią galima būtų pavadinti kultūrą, tačiau aš to nenorėčiau taip vadinti, nes jeigu nusikaltimas yra e, daromas, jo negalima vadinti kultūrą. Toks tyrimas pasirodys balandį ir visa tai bus apibendrinta e, E, lapkričio 25 aukšto lygio konferencijoje, norint e, ir ten bus pasakoma, kokias konkrečias priemonės mes pritaikysime. Aš e, tikiuosi ir dirbau su jumis daugeliu, kurių, kurie manote, kad mes turime atskleisti šitą paslapti ir mes galėtume pradėti Europos lygmens informacinę kampaniją pavyzdžiui, informacinę kampaniją apie atlyginimų skirtumus tarp skirtingų lyčių. Ir tai leistų nacionaliniams parlamentams perimti visą tai ir aptarti nacionaliniu lygmeniu. Uh, Komisija ir Europos parlamentas tai aptarė Briuselėje, tačiau to nepakanka. Mes turime eiti ir į ES valstybės narės, kad jos padėtų mums visą tai gyvendinti. Buvo užduotas klausimas dėl moterų lesbiečių. Žmogaus teisų hartė labai aiškiai pasako, kad negali būti diskriminacijos bet kokiu lygmeniu ar bet kokiu pagrindu, ar dėl lytinės orientacijos, ar dėl religinių įsitikinimų, ar dėl kokių kitų priežasčių. Nėra jokių skirtumų. Moteris yra moteris, ją reikia gerbti, nepriklausomai nuo to, kaip jie gyvena ar kuo tiki. Dėl karštosios linijos. Komisija sukūrė galimybę pasiskambinti 116 numerių kaštąją liniją. Ir e, viena e, linija yra skirta pranešti apie dingusius vaikus, tačiau visgi nelabai tai pasisekė, nelabai pasiteisino. Valstybėse narėse e, tiesiog ta priemonė neprigyjo. Pavyzdžiui, šita dingusių vaikų karšta linija valstybėse narėse nėra įrengta. E, Aš manau, kad būtų gerai tokią karštą liniją įdėkti. Mums nacionaliniai parlamentai turėtų uh, užsimti lobizmu savo vyriausybėse. Nėra gerai tik tai atvykti į Briuselį ir pasakyti taip, taip, tai yra gerai. Uh, reikia nepakanka turėti tik numerį, reikia infrastruktūros tam numeriui įdėkti, reikia, kad kažkas atsilieptų, atsakytų į klausimą, toliau sektų, kas veka, e, se, e, vyksta toliau, jie turi turėti sąsąją su policija ir taip toliau. Tai yra sudėtingiau negu tik pasakyti, mums reikia numerio. Ir aš čia turiu pasitikėti nacionaliniais parlamentais. Pone pirmininkė, jeigu mes pasirinktume įdėkti tokį numerį, aš tikrai raginčiau jūs e, su, e, sukviesti nacionalinius parlamentus ir Europos e, parlamentarus kartu ir susitarti dėl koordinuotų veiksmų tokiam numeriu įdėkti. Aš tikrai tai labai raginu. Tad noriu padėkoti jums visiems už jūsų išvalgas. Aš labai jūsų visų e, lauksiu e, įvairiais lygmenimis, tarp jų ir nacionaliniuose parlamentuose, kad jūs atvyktumėte į 25, e, lapkričio 25 dienos konferenciją. Dėkuoju visiems, kurie dalyvavo diskusijų pirmojoje dalyje. Dar kartą noriu pasakyti ačiū Ispanijos lyčių lygybės ministrė Aido Almagro ir komisijos narį Reding už tai, kad jos dalyvavo šioje pirmojoje diskusijoje. Norėčiau priminti, kad antroji diskusija taip pat prasidės e, ir kas norės galės užsirašyti kalbėti. E, valanda ir dešimčiai minučių bus suteikta mūsų tai diskusijai, per kurią galės skirtingų valstybių narių atstovai pasisakyti. Taigi, pradedu tą antrąją dalį. Aš noriu pirmąjį kalbėtoją, pirmąją kalbėtoją pakviesti į antrąją diskusiją, ponę Ines Alberdi, kuri yra UNIFEM, Junktinių tautų vystimosi fondo moterims e, vykdomoji direktorė. E, maloniai sveikinu Europos parlamente ir sutikiu žodį Jums. Buenos días. Es una satisfacción para mí unirme. Labadiena. Aš esu be galo laiminga, kad galiu dalyvauti parlamente pažymint tarptautinę moterų dieną. Šiemet taip pat sukanka 15 metų nuo Pekino platformos E, norėčiau padėkoti Ježiui Buzekui, poniai Svensson, kuri yra e, parlamento moterų komiteto e, vadovė už tai, kad šį, e, šį renginį surengė. Taip pat norėčiau padėkoti įvairiems ministrams, poniai e, Viljana Aido, taip pat poniai Viljan Reding, kuri yra komisijos atsakinga už teisingumą ir pagrindinės teises bei pilietybę. Dabar reikia skatinti moterų teisę teisų apsauga šiandieną 18,8 procento visame pasaulyje yra moterų visuose parlamentuose ir e, vis mažesnis ir mažesnis atotrukis švietimo prasme. Moterys vis aktyviau dalyvauja mm, visuomenės gyvenime visuose regionuose. Tikrai nebejotina, kad Maždaug penki metai mums lieka pasiekti tūkstantmečio tikslams ir dar labai daug liko netliktų darbų. Moterys šiandieną tik ketvirtadalį sudaro e, politikoje dalyvaujančių asmenų skaičiaus ir du trečdaliai E, moterų, kurios dirba mūsų šalyse ir kitur, e, yra pažeidžiamos. Atlyginimų skirtumai, moteris ir mergaitės patiria smurtą ir dažnai netgi kiekvieną dieną tą patiria. Labai sunku e, išrauti įsišaknysių smurtą prieš moteris. Beje, dėl to šiandieną ir susirinkome į konferenciją. Ir mes matome, kad ši, pro, problemos yra, bet yra padaryta ir tam tikra pažanga. 25 šalys tvirtino CDAO. E, tai yra būtina siekiant pasmerkti smurtą ir kovoti su smurtu prieš moteris bei mergaitės. Atsakomybė prisimta buvo e, jungtinių tautų lygmenių, e, įsikišo sekretorius vien rezoliucija 1420 pripažįsta, kad yra seksualinis smurtas naudojamas prieš moteris e, karo sąlygomis ir kad reikia padaryti galą nebaudžiamumui, jeigu yra seksualinio piknaudžiavimo atveju. Moteris dažnai neatstovaujamos taikos procese, nors kai žinome, kad moterų yra mažiau negu 10 procentų dėrybų delegacijose, e, tai tikrai nėra normalu. Dabar norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad tokį svarbų vadovaujantį vaidmenį atlieka kovojant su šia nuolatos pasireiškiančia problema. Poniai Svensson norėčiau padėkoti už tos temos vystimą. Praeitais metais, kai e, vyko UNIFEM e, iniciatyva kovai su moterų smurtu prieš moteris, e, parlamentas nusprendė padaryti nulinės tolerancijos metus e, kovoje su smurtu prieš moteris. Tam reikalinga politinė valia. Pasauliniu mastu ši kampanija pavirto e, tikrą e, platformą, kai, kurioje dalyvauja visos vyriausybės, visos valstybės ir nevyriausybinės organizacijos jungtinių tautų generalinis sekretorius galėjo užregistruoti daugiau negu 200 tūkstančių įvairių akcijų ir tai tikrai viršyje mūsų užsibrieštus tikslus, o mūsų tikslai buvo 100 tūkstančių veiksmų iki 2010 e, metų e, lapkričio 10. E, Šimčia platforma pasinaudojo piliečiai internete, kad gintų ir e, moterų e, teises, bei jeigu e, pamato tokių atvejų, kad juos viešintų. Pilietinės visuomenės nariai sako smurtui prieš moteris ne. 20 valstybių ir vyriausybių vadovų ir daugiau negu 700 parlamentarų pasirašė E, prisijungė prie tos akcijos, kai kas ėmėsi reikiamų priemonų, tokių kaip e, prisijungimas prie CDAO nebūtinųjų protokolų. Policija taip pat aktyviai dalyvauja šiame darbė šiais metais. Tikiuosi, kad dar labiau sumažės atotrukis tarp to, kas žadama ir tarp to, kas daroma. Kad bus sukurta nauja struktūra e, lygioms galimybėms vystyti ir kad moteris dar svarbesnė vieta užims jungtinėse tautose. Iš svarbiausių tikslų rezoliucijoje e, generalinės asamblėjos rugsėjo rezoliucijoje matome faktą, kad reikėtų, kad šioje sistemoje pasižiūrėtumėm, ką galime padaryti, kad valstybėms narėms padėtumėm vystyti didesnę lygybę tarp lyčių. Šiai institucijai vadovaus generalinio sekretoriato pavaduotojas e, ir bus mėginama padaryti e, daug daugiau įvairių e, dalykų jungtinių tautų rėmuose. Šiandieną labai trūksta lėšų tam, kad kai kurios novatoriškos iniciatyvos būtų remiamos. Dėka šios naujos struktūros galima bus sistemingiau paremti valstybių narių prašymus padėti. E, ši, ši E, struktūra atsiras e, susijungus keturiom struktūrom - COSAGI, DAF, UNIFEM ir INSTRAU. Ši nauja struktūra galės kartu analizuoti situaciją ir pragmatiškiau e, dirbti, pragmatiškesnius standartus numatyti, kuriais būtų užtikrinama lygybė tarp lyčių. Ji tikrai skatins kovą su smurtu prieš moteris. Ir šita nauja struktūra, lyčių lygybės struktūra, dirbs jungtinių tautų struktūrose. Ir bus tenkiamasi e, kaip galima didesnę informacijos sklaidą užtikrinti apie tai, ką ji daro turės būti pabrėžiamos įvairios, e, turės būti platinamos įvairios tos organizacijos gaunamos žinios ir e, moterų teisės iškeliamos nuo pat pirmosios moterų konferencijos, pasaulinės moterų konferencijos, kuri buvo renkta Meksiko 75 metais. teigiamų rezultatų galėsime pasiekti tik tada, kai turėsime pakankamai lėšų. Pekino platforma pabrėžė tą faktą, kad reikia mobilizuoti išteklius ir keturios tos institucijos, kurios e, nagrinėja lyčių skirtumų klausimus, pastaraisiais metais suvokė, kad joms lėšų tikrai trūksta. E, išteklių trūksta. E, ir jos turi tik labai labai nedidelę dalelę to, ką turi kitos, e, kitos jungtinių tautų struktūros. Taip pat reikėtų pabrėžti tokį faktą, kad jeigu tos organizacijos veiktų taip, kaip jos turi veikti, joms reikėtų turėti kiekvienais metais biudžetą, kuris būtų e, didesnis negu milijardas e, eur, dolerių kiekvienais metais. Taigi iššūkiai didžiuliai. Ir manau, kad tuos iššūkius atremiami galėsime sukurti kažką gražaus. Taip pat labai trūksta e, pinigų kovai su smurtu prieš moteris o tuo tarpu smurtą prieš moteris reikėtų išnaikinti su šaknimis. Bet to buvo suvokta, kad fiduciaro socialiniam fondui reikėtų daugiau pinigų. Jis yra skirtas taip pat kovai su smurtu prieš moteris ir mergaitės. E, taigi reikėtų remti tas iniciatyvas, kuriomis yra gaunama e, daugiau lėšų. Praeitais metais šis fondas skiria 23,6 milijonus dolerių įvairiai veiklai, įvairiai paramai, įvairioms programoms. kuriomis buvo siekiama išsiaiškinti tikrą situaciją, tikrą padėtį reikėtų pripažinti, kad kovoje su smurtu fondas gavo daugiau negu turėjo 2008 e, metais. 2008 tik tais 22 tūkstančiai, o 2007 mm, milijonai, atsiprašau, 2007 tik 15 milijonų. Dabar fondas gavo 1643 e, prašymus 857 e, milijonams dolerių. Deja, tik tais labai nedidelę dalį tų prašymų buvo galima patenkinti, kadangi fondas turėjo viso labo 23 milijonus. Šiais metais buvo pabrėžtas toks faktas, kad E, tam, kad būtų galima gauti daugiau pinigų, reikėtų išdėstyti, kas padaryta ir ko dar reikia būtų labai gerai, jeigu bent 100 milijonų kiekvienais metais tas fondas turėtų ir tada sėkmingiau tikrai galėtų kovoti su smurtu. Taigi mes siekiame to tikslo 100 milijonų per metus ir tą tikslą matome tarp tikslų, kuriuos savo išsikėlė generalinis sekretorius. Tikimės, kad tikslas bus pasiektas iki 2015 metų. Mes taip pat tikimės, kad e, šio tikslo siekimas į šio tikslo siekimą bus įtraukti įvairūs fondai, įvairios struktūros ir kad bus susijungta su Clinton Global Initiative, e, kuri pateikė prašymą rinkti pinigus 2009 metams. E, šis fondas e, nėra vienintelis mechanizmas jungtinių tautų rėmose, kuris yra skirtas kovai su smurtu prieš moteris. Dėja, man lieka labai nedaug laiko, todėl tik trumpai paminėsiu kai kurias iniciatyvas, e, į kurias norėtumėm atkreipti ypatingą dėmesį peržiūrėdami Pekinas plus 15 iniciatyvą. Šiandieną pati didžiausia iniciatyva, pas didžiausias iššūkis pasaulyje buvo e, įvairias, poli, įvairius politinius pažadus paversti realybę. Tačiau labai nedaug kas gali prieiti prie pasaulinės duomenų bazės ir labai nedaug kas gali tą e, duomenų bazę pasinaudoti, kad galėtų sėkmingiau kovoti su smurtu prieš moteris ir mergaitės. Mes pabandėme situaciją pataisyti ir UNIFEM e, sukūrė bendrą virtualinį žinių centrą, e, kuris E, pabrėžia, kokie yra panašumai, kokie skirtumai tarp valstybių narių ir kokius išteklius valstybės turi tai kovai su smurtu prieš moteris bei mergaitės. Taip pat buvo, e, galima ten surasti įvairius duomenis, e, kurie reikalingi efektyvesniai kovai ir tas efekt, virtualinis centras bando surinkti visus, visus įmanomus duomenis ir pasižiūrėti, kokia yra teigiama praktika E, kovojant su smurtu prieš moteris bei mergaitės. Šiame virtualinėme centre bandome remtis pilietinės visuomenės organizacijomis, jungtinių tautų organizacijomis, moterų organizacijomis ir dėl to UNICEF, UNIFEM ir pradėjo saugaus miesto programą, e, kur yra pabrėžiama kovos su seksualiniu smurtu svarba. Jeigu mes, čia mes remiamės Centrinės Amerikos iniciatyva, iniciatyvomis, siekdami išplėsti tas iniciatyvas į visą pasaulį. Dirbame su vietinėmis vyriausybėmis, su vietinėmis bendruomenėmis, e, stengiamės skatinti e, bendrijos idėjas ir siekiame populiarinti įvairius būdus, kuriais moterys gali pačios apsiginti. Mes taip pat stengiamės, kad moterų būtų e, daugiau kad moterų būtų daugiau įtraukta į veiklą, kad jos būtų ne tik darbuotojas, bet ir vadovės. E, Makins e, atliko studiją, pagal kurią 2300 vadovų buvo apklausti ir du trešdėliai jų pasakė, kad vis tik tais e, įvairios iniciatyvos situaciją žymiai pagerino. Tačiau to negana e, ir situaciją reikia gerinti toliau. Situaciją reikia gerinti ne vien dėl to, kad moterims pagerėtų gyvenimas, bet dar ir dėl to, kad padidėtų įmonių apyvarta, kad, kad, kad būtų teigiamas e, poveikis e, verslui. Dabar vis dažniau ir dažniau pasigirsta kalbu apie tai, kad moteriams reikia suteikti didesnę iniciatyvą, uh, kad moteris galėtų atlikti svarbesnį vaidmenį visuomenėje. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad turi būti nustatyta nulinė tolerancijos riba bet, kokia, bet kokioms smurto apraiškoms darbe ir bet, kokio, e, bet kokio persekiojimo apraiškoms darbe. Pabaigai norėčiau pabrėžti tai, ką pasakė ponė Svensson, kalbėdama apie Pekinas plus 15 konferencija. Labai svarbu, kad politikai dėtų visas pastangas e, gerinant moterų teises bei e, išraunant su šaknimis smurtą prieš moteris. Mes tik kartu dirbdami galėsime su tuo smurtu susidoroti, nes smurtas prieš moteris yra tokia tema, kurią vis dažniau diskutuojame Europos institucijose. Būtent apie tai išnekėjo ponė Svensson praeitą savaitę ir e, tikrai su, moter, su smurtu prieš moteris reikia kovoti. Tikiuosi, kad kitais metais, kai pažymėsime Tartautinę moters dieną, jau galėsiu Jums pasakyti, kokį, kokią pažangą padarėme ir kaip e, piliečiai galėjo prisidėti prie to, kad viso pasaulio moterys ir mergaitės e, pradėtų gyventi geresnėme pasaulyje be smurto. Labai ačiū, ponė Elberdai. O toliau aš e, norėčiau pasveikinti kitą pranešėją, Martiną Karbovskį, kuris yra Bulgarijos žurnalistas. Prašom, žodis Jums. Аз съм Мартин Карбовски, работи 15 години разследваща журналист. Aš esu Martinas Karbovskis. Aš Bulgarijoje 15 metų jau dirbu tyriamojoje žurnalistikoje. Dėkoju poniai Svensson ir ponui Buzekui už tai, kad mane čia pakvietė. Gerai, kad ES valstybės skiriasi. Tarsi tos Europos mega valstybės narės yra kitokios. Tačiau skiriasi ir mūsų vargai. Čia mes kalbam apie smurtą. Mano šalyje mes kalbam apie išgyvenimą. Ne apie kampanijas, ne apie akcijas, o apie išgyvenimą. Junktinėje karalystėje ir kitose valstybėse smurto aukomis tampa kas ketvirta moteris. Bulgarijos statistika rodo, kad padėtis yra tokia pati, bet aš tuo netikiu. Aš netikiu, kad Junktinėje karalystėje ir Bulgarijoje moterų patiriančių smurtą skaičiai yra tokie patys. Smurtas Bulgarijoje yra visiškai kitoks. Ir šiandien aš norėčiau pakalbėti apie praktiką, kuri yra labai bloga. Mes Bulgarija vis tik labai dažnai tampam tos Europos megavalstybės blogiečiais. Pavyzdžiui, pas mus moteris yra apipurškiamos rūkštimis. To net negali suprasti gerai gyvenantis žmonės, žmonės gyvenantis gerojoje senojo Europoje. Čia mes nekalbame apie kažkokius pavienius incidentus. Tai yra tarsi epidemija, kuri metai iš metų plinta. Ne tik moteris nuo to kenčia, ne tik mažumų atstovai ar atstovės tą kenčia. Ar e, ir mūsų mažumos nėra tokios pat kaip kitose Europos dalise. Nuo to kenčia studentai, kasininkai, medicinos seserys, gydytojai. Bulgarijoje užfiksuoti 24 atvejai, 24 atvejai, kai moteris buvo apiprūkštos rūkštimis per pasaruosius 10 metų. Tai yra tam tikras mačio elgesys, mačistinis elgesys Bulgarijoje. Žinoma, po tokio išpulio moteris išgyvena, bet iš esmės ji jau nebe visiškai, nebe, nebe pilnaverti gyvenimą gyvena po tokio incidento. Tokių atvejų yra užfiksuota ir kitur, Pakistane, pavyzdžiui. Junktinėje karalystėje yra tokių atvejų užfiksuota, Rumunijoje gal poras atvejų yra, o Rumuni... Bulgarijoje, atsiprašau, 24. Yra ir vyrų, kurie buvo pur... apipurkšti rūkštimi. Tai yra tam tikras kerštas keršto reiškinys, kuris, su kuriuo negalime susitaikyti toje šalyje, kur aš gyvenu. Žmogui, kuris užsako tokį nusikaltimą, gali egzistuoti tik vienos rušies nusikaltimas, e, bausmė, atsiprašau. Jeigu yra nusikaltimas toks įvykdomas, tai matome, kad yra paprastai jo užsakovas ir vykdytojas. Valstybė čia tampa bejėgė sunku patikėti, kad valstybė nesugeba priimti efektyvesnių bausmių. Tai problemos, kurias mes paveldėjome iš komunistinės sistemos. Bet jeigu kalbame apie smurtą prieš moteris, tai turim suprasti, kad Bulgarijoje smurtas prieš moteris yra šeimos santykių neatskiriama dalis. Net jeigu moteris yra apipurškiama rūkštimi. Visuomenė tai traktuoja kaip būtinė šeimos problema. Tai, kas turi būti išspręsta šeimoje. Mes net nežinome, kokiu mastu mūsų valstybė galėtų įsikišti. Prancūzijoje, pavyzdžiui, dabar diskutuojama dėl pasiūlymo įstatymui, kuriame būtų pareikšta, kad daugiau nebegalima mušti vaikų, jeigu jie negražiai elgesi. Bulgarijoje padėtis yra visiškai kitokia. Psichologai mano, kad paprastai tokių siaubingų nusikaltimų aukomis moterys tampa todėl, kad tais veiksmais yra siekiama sugriauti grožį, įbauginti moteris iki e, E, nepaprastai smarkiai ir sužaloti jas randais visam gyvenimui. Per pastaruosius trejus metus tokių atvejų užfiksuota daugiau negu įprasta. Dabar mūsų ministras pirmininkas Boiko Borisovas pažadėjo, kad bus imamas reikalingų priemonių. Jis sakė, kad reikėtų įvesti e, įkalinimo iki e, gyvos galvos bausmę tokių nusikaltimų vykdytojams, bet vis tik dirbama labai lietai. Europoje yra tokių dalių, kur smurtas prieš moteris yra tiesiog nepastebimas, prieš jį yra užmerkiamos akis, nes tai laikoma įprastų šeimos reiškiniu. Bulgarijoje tokia taisyklė egzistuoja ir jie nei kiek nesikeičia. Bėga laikas, bet požiūris nesikeičia. Ir tas mums bediskutuojant prabėgantis laikas nusineša mūsų gyvenimo laiką. Mes pradėjome žiniasklaidos kampaniją. Aš esu žurnalistas ir negaliu nieko daugiau padaryti, kaip tik pradėti kampaniją. Su manimi čia yra atvažiavusi moteris, kuri tapo tokio apipurškimo rūkštimi auka. Su manim norėjo atvažiuoti dar penkios moterys, tačiau dabar kaip tik joms reikėjo e, operacijas atlikti. Yra bandoma šiek tiek pakoreguoti, atitaisyti jų veidus, jei galėčiau taip suformuluoti, nes paprastai rūkštis yra purškiama į veidą. Aš net nenoriu jums e, sakyti, kur sėdi ta moteris, kur, kur šiandien su manimi atvažiavo šioje salėje, bet ji yra šioje salėje nei vienas Bulgarijos žurnalistas turbūt nėra neparengęs reportažo apie tuos baisius nusikaltimus. Bet e, mūsų oficialios įstaigos visą laiką užmerkė akis e, kalbėtojas prašo vertėjus aiškiai išversti tą žodį. E, administracija ignoruoja, nekreipia dėmesio. Ta moteris, kuri yra čia, ji neturi plaukų, ji turi tik vieną akį. Jos krūtų vargiai be galima įžiūrėti. Taigi tokią fizinę žalą padarė ta rūkštis. Jūs galite patys tai matyti. Nenoriu dabar nurodyti, kur jie salėje sėdi, nes reikėtų pirštus, pirštais rodyti į e, tų nusikaltimų vykdytojus, o ne į aukas. Moteris, kuri yra šiandien su mumis, retai kada iš namų išeina. Nes jos vyras ir toliau jai grasina. Laiko liko nebedaug. Ir aš noriu pasakyti, kad e, tikiu, jog mūsų ketinimai virs konkrečiais veiksmais. Jeigu Vane, ta moteris, kuri su, mumis, su manimi šiandien atvažiavo, išdrys duoti kam nors interviu, tai ji nukentės, aš esu visiškai tuo tikras. Nes Bulgarijoje tokių nusikaltimų vykdytojai paprastai apsimeta, kad jie patys yra nukentėję, kad jie yra aukos. Dar vieną minutę prašyčiau man suteikti. Aš sukūriau praeitais metais registrą. 75 Bulgarijos vaikai vaikų namuose mirė. Labai daug vaikų patiria smurtą taip pat. Valstybė nedaro nieko. Aš esu Martinas Karbovskis, ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Morten Kjerum, kuris yra ES pagrindinių teisių agentūros direktorius. Sveikinu atvykus į parlamentą, į mūsų seminarą. Žodis jums. Much, Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamento moterų teisų ir lyčių lygybės komitetui už tai, kad organizavo šitą svarbę konferenciją vyrų e, smurto prieš moteris tema kai kalbame apie visą smurtą prieš moteris, e, buvo nustatyta, kad 45 procentai e, Europos moterių patiria vienokį ar kitokį smurtą per savo gyvenimą. Taip pat buvo pastebėta, kad kasmet smurtas namuose ES galėtų e, kainuoti nuo 12 iki 20 milijardų eurų kas aišku yra tai, kad e, iš tiesų reiktų pripažinti piknaudžiavimą e, kaip vyrų smurtą prieš moteris vien dėl to, kad jos yra moteris. Vyrų smurtas prieš moteris neleidžia moterims pasinaudoti pažangą viešajame ir privačiame gyvenime. Kai kuriuose valstybėse e, smurtas prieš moteris pažeidžia jų pagrindinės teisės, tokias kaip, pavyzdžiui, orumas, fizinis ir e, psichologinis uh, E, integralumas ir e, e, lygybė, lyčių lygybės teises. Taigi kaip galima spręsti vyrų smurto prieš moteris klausimą, kuris pažeidžia jų pagrindinės teisės? Kokia pažanga šiandieną padaryti ES? Visų pirma, lygybė tarp vyrų ir moterų yra esminė teisė, kuri dabar įrašyta ES teigimo sutartyse ir žmogaus teisų hartijoje kuri yra teisiškai e, privaloma, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Neligybė darbo vietoje ir atlyginimų neligybė yra ES e, centre e, siekiant užtikrinti lygybę tarp skirtingų lyčių. Yra pabrėžta, kad moteris yra pažeidžiamesnė dėl, moter, dėl vyrų smurto E, svarbi nuostata yra dėl e, paslaugų teikimo, pavyzdžiui, vaikų priežiūros paslaugų, nes tai suteikia galimybę įmonėms nepriklausomai ir aktyviai veikti darbo rinkoje. Tokią galimybę įmonėms galėtų padėti išsilaisvinti joms iš e, smurtaujančių, smurto pilnų santykių. Norint užtikrinti uh, lyčių lygybę mes e, galime reaguoti ir į vyrų smurtą prieš moteris. Aišku, kad e, lytis kol kas dar nėra pakankamai įtraukta į žmogaus teisų darbo atvarkę. Tai ypatingai e, neigiamai veikia tų moterų situacija, kurios susiduria su neligybė ir smurtu. Dabar reikia daugiau didinti samoningumą apie rasizmą ir e, kitas panašias praktikas. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, e, darbuotojas iš e, mažumos, kokios nors mažu, tautinės mažumos, 15 procentų gauna mažiau atlyginimo negu kitas iš ne mažumos tautos darbuotojas. Ir čia traktuojama e, neligybė. Čia laikoma, kad tai yra rasizmas. Tačiau jeigu moteris gauna mažiau atlyginimo negu vyras, tai tiesiog uh, bandoma paaiškinti kaip uh, tokie dalykai, kad ji dirba pusę laiko, dėl to, kad atlieka savo motinos pareigas ir taip toliau. Uh, Mes turime pašalinti tokius barjerus ir diskriminuojančią praktiką, nes moteris nuolat su tuo susiduria darbo rinkoje. Tad mes kritiškai turime įvertinti, ar mes daug įdedame kovodami su žmogaus teisų pažeidimais E, prieš moteris visose įmanomose srityse. Tad kokia pažanga padaryta, sprendžiant vyrų smurto prieš moterį problemą ES? Pone pirmininkė, e, dešimtame dešimtmetyje Europos komisija ir Europos parlamentas vis labiau pripažino e, šią problemą. Tačiau peržiūrėjus visų valstybių narių praktiką, mes matome, kad Mm, teisės aktuose tai reglamentuota labai fragmentiškai. Šita situacija yra tarytum loterija, nuostatų loterija. Ir e, moteris, kurios gauna tam tikrą paramą, būdamos e, smurto aukos, tai e, iš esmės ta parama yra teikiama tik tais tam tikros savivaldybės ar bendruomenės, kurioje gyvena. Taigi manome, kad ES nepakankamai rimtai žiūrima į vyrų smurto prieš moteris problemą. Ir moteris nepakankamai e, apsaugą gauna prieš e, tokiu, tokį smurtą. Taigi parlamento iniciatyva e, visgi turi būti nukreipta į tai, kad šita problema būtų sprendžiama ES lygmenių. 2009 metais buvo parengta rezoliucija dėl kovos su moterų genitalijų žalojimu ES. Taip pat buvo rezoliucija dėl smurto prieš moteris pašalinimą. Dabar, pirmininkaujant Ispanijai, matome, kad Ispanija imasi veiksmų prevenciškai spręsti smurtą prieš moteris ES. Žmogaus teisų agentūra pasiūlė direktyvą dėl Europos apsaugos orderio, kai smurtą patirianti auka e, nori gauti apsaugą Europos Sąjungoje. Taip pat yra pritarta ir nemokamai pagalbos linijai visoje Europos Sąjungoje, kaip jau buvo minėta. Taip pat yra Europos observatorija e, skirta būtent šiems klausimams stebėti mes turime geriau teikti pagalbą smurto aukoms. Komisija prieimė paraleles iniciatyvas pagerinti aukų situaciją. Ir reikia siekti sukurti darbo tvarkę e, šiuo klausimu ir atitinkamas priemonės, kuriomis būtų reaguojama į e, smurto pasiekmes. tradiciškai buvo e, pamirštamos aukos. E, kai buvo reaguojama į tokius nusikaltimus. Mes turime efektyviai reaguoti į vyrų smurto prieš moteris problemą. Politikos formuotojai visais lygmenimis turi turėti prieigą prie duomenų, kiek paplitęs šis reiškinys ir kokie, kokios yra jo apraiškos. Kai kurios valstybės narės tos duomenys renka, tačiau ES lygmenių negalima tų duomenų panaudoti. Tai yra e, svarbus e, klausimas visose valstybėse narėse, kaip sakė keli kalbėtojai. Ir todėl šitą klausimą reikia spręsti ES lygmenių, reikia priimti bendrą ES požiūrį. Tad reikia surinkti palyginamus duomenis, kurie padėtų spręsti apie šitą netoleruotiną reiškinį. Būtent čia vaidmenį gali atlikti ir e, pagrindinių teisų agentūra Vienoje, kuri reaguoja į 2009 m. parlamento rezoliuciją, kuri ragino šią agentūrą rinkti ir skelbti patikimus statistinius duomenis apie visą diskriminaciją, tarp jų ir duomenis apie smurtą smurtą prieš moteris ES. Šiandieną ši agentūra e, mano, kad lyčių lygybė yra vienas iš jos darbo sričių elementų. E, šita agentūra dirba tokiuose srityse kaip priekyba vaikais, homofobija, etninės mažumos ir migruojantys e, gyventojai, taip pat žmonių su psichinė negale teisės. Ir šitos rytis pabrėžia, kad e, moterys dažnai negali pasinaudoti pagrindinėmis teisėmis dėl tokių veiksnių kaip etninės, e, diskriminacija dėl etni, e, etninės priklausomybės, homoseksualumo ar religinių įsitikinimų. ES mažumos buvo apklaustos E, buvo apklausta virš 25 tūkstančių etninių mažumų atstovų, kurie dažniausiai yra iš emigrantų šeimų. Ir šitas tyrimas apibendrino labai rimtus duomenis apie moteris, kurios patiria diskriminavimą kiekvieną dieną. Tuo pat metu šitas projektas e, buvo labai sėkmingas ir tai reiškia, kad šita agentūra sukaupė labai rimtos patirties e, darydama ES lygmens tyrimus apie pagrindinės teises. E, šitas tyrimas buvo sėkmingas ir jis buvo pirmasis toks Europoje sąjungoje, kuris parengė palyginamus statistinius duomenis apie mažumas. Agentūra, remdamasi tuo, pradės e, tyrimą apie moterų teises. Tai bus 2011 metais. Dešimtaisiais metais vyksta bandomasis projektas. Šiuo tikslu mes siekiame parengti rodiklius, kurie galėtų padėti lyginti duomenis iš visų valstybių narių. E, duomenys būtų apie tai, kiek moteris patiria vyrų smurtą. Šie duomenys bus labai vertinga informacija Europos institucijoms ir valstybėms narėms. Ir tai leis šioms institucijoms efektyviau spręsti vyrų smurto prieš moteris problemą. Taigi, ponė pirmininkė, E, žvelgiant į praeitį, galiu pasakyti, kad ES tikrai padarė daug pažangos, spręsdami lyčių lygybės klausimą tarp vyrų ir moterų. Tariau, tačiau akivaizdu, kad mes dar daug ką turime nuveikti, siekdami spręsti daugelį klausimų, tarp jų ir vyro smurto prieš moteris klausimą. Baigdamas norėčiau pabrėžti, kad mes visi esame įpareigoti spręsti šitą klausimą ir sustabdyti smurtą prieš moteris bei užtikrinti jų pagrindinės teisės. Ačiū. Ačiū, ačiū už eh, tuos, kurie pradėjo šią antrąją diskusijų dalį. Norėčiau priminti gerbiamiems dalyviams, kad yra galimybė užsirašyti į kalbėtojų sąrašą. Taigi, jeigu kas norite užsirašyti, prašom užpildyti formuliarą ir jį man įteikti, kad mes galėtumėm jūs įtraukti į kalbėtojų sąrašą. Pirmiausia, kalbėtojų sąraše antroje diskusijų dalyje ponė Sinclair, kurie yra Europos parlamento narė. Prašom. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū šiandienos diskusiją. Manau, kad ji yra nepaprastai svarbi. Kiekviena galimybė turi būti panaudota visų įmanomų organizacijų pabrėžti šį klausimą, kuris man yra labai artimas širdžiai. Mane labai sujaudino pono Karbovskio kalba ir daugelio kitų šiandien kalbėjusiųjų pasisakymai. Kova su smurtu, ypač lyties pagrindo smurtu, turi būti. E, turi leisti pasiekti konkrečių rezultatų. Tai yra būtina, kad moteris galėtų savo pagrindinėmis žmogaus teisėmis naudoti. Tai turi būti nusikaltimas. Junktinės tautos, visa ES turimtis pozityvių žingsnių, kad būtų kovojama su šia visuomenės rykšte ir kad būtų sukurta reikalinga infrastruktūra. Mes tikimės, kad e, jūsų pateiktas pavyzdys e, paplis visame pasaulyje. Aš manau, kad taip pat reikėtų remti šių nusikaltimo aukas, kad būtų informuojamos valstybės administracijos institucijos apie tai. Aš kreipiuosi valstybės narės, kad jos pradėtų švietimo kampanijas jaunimui šviesti, nes tai leis e, išnaikinti šį reiškinį ateityje. Aš tikra esu, kad visi su tuo sutinka. Su smurtu niekada negalime taikytis. Statistika buvo paminėta, kad viena iš keturių suaugusių moterų yra patyrusi smurtą. Aš galėčiau pateikti pavyzdį, kad aš tapau smurto auka. Sausio 12 e, dieną 2005 metais mane e, ant žemės pervertė šeši vyrai. Jie tempė mane maždaug 40-50 e, pėdų. E, E, buvau suspardyta ir vėliau gydytojų ataskaitoje e, buvo parašyta, kad aš patyriau 21 smūgį. Kur tai atsitiko? Tai atsitiko mano darbo vietoje, Europos parlamente, Strasbūrė. Ką parlamento administracija apie tai padarė? Absoliučiai nieko. Šiandien, ponė pirmininkė, aš dar turiu ateiti į darbą. Aš turiu praeiti pro tos žmonės, kurie tai padarė. E, jeigu mes norim, kad tie reiškiniai išnyktų, tai nekalbėkim apie kitus, pirmiau pažvelkim, kas vyksta Europos parlamente. E, Ačiū, ponė Sinclair. Kita kalbėtoja iš Europos tarybos parlamentinės asamblėjos. Pona, ponė Kvintanilija. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu kalbėti čia nuo Europos tarybos parlamentinės asamblėjos. Tikiuosi, kad ši diena suteiks vilties daugeliui moterų, milijonams moterų, kurios kenčia, kurios kenčia nuo smurto. Be to mes prisėmėme įvairius įsipareigojimus ir žinau, kad e, reikės, e, kad, kad es darys konkrečius žingsnius Europos parlamentas ir kitos institucijos. Europos taryba jau daug metų kovoja su e, smurtu prieš moteris. Dabar taryba e, kuria konvenciją dėl prevencijos ir dėl kovos su smurtu prieš moteris. Ypatingai tai ten bus paminėtas, paminėtas e, būtinis smurtas. Šis dokumentas turėtų pasirodyti 2011 m. pavasarį. Taigi aukos, e, agresoriai, e, prevencijos priemonės ir lygybę tarp vyrų ir moterų. Parlamentas paprašė, kad e, asamblėja pareikštų savo nuomonę šio klausimu. Aš norėčiau pabrėžti, kad Europos tarybos nacionalinė asamblėja turi veikti ir tai yra labai svarbu tam, kad mūsų valstybės susikurtų gairias, kad rinktų statistiką ir kad padarytų taip, kad smurtas tarp lyčių būtų matomas tam, kad galė, galima būtų su juo kovoti. Taigi, ponė pirmininkė, Europos tarybos vardu norėčiau pasveikinti Jūs, bet norėčiau Ispanijos vyriausybės atstovę e, pasveikinti, kad padarėte naują žingsnį kovodami su smurtu prieš moteris. Ir labai džiaugiamės dėl tos iniciatyvos ir labai džiaugiamės tais pasiūlymais, su kuriais dirba Europos Sąjunga jau įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Brangus kolegos parlamentarai. Sąjunga mus stebi ir mums reikia kovoti su smurtu Moterims reikia mūsų ryšto, moterims reikia mūsų paramos, kad galėtumėm kurti atitinkamus įstatymus bei pakeisti žmonių mentalitetą. Mes turime kovoti kartu, turime nustatyti smurtos e, prieš moteris atitinkamą lygį. Tai daro ir jūsų, ir mūsų institucija. Reikėtų, kad mes kartu su ta busimaja e, konvenciją, prisidėtumėm prie to. Mūsų asamblėje pasirengusi toliau vystyti dialogą su Europos parlamentu, kad visi kartu galėtumėm savo veiklą sėkmingai vykdyti ir sėkmingai kovoti su smurtu prieš moteris. Mums visiems ir visoms tenka tokia užduotis. Mes visi e, turime prisimti šią užduotį vardant solidarumo su moterimis. Ačiū. Eh. Labai ačiū. Pone Kvintanylyje, aš irgi labai norėčiau, kad e, puikiai toliau būtų bendradarbiavime tarp Europos parlamento ir Europos tarybos parlamente asamblėjos. Toliau kalbėtojų sąraše ponė Thompson, Europos parlamento narė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi kad yra iškelta Ispanijos pirmininkaujančios taryba iniciatyva įsteigti e, smurto lyties pagrindo observatoriją. Ir e, prisimenu, kad Ispanijos teisės aktai yra geriausias pavyzdys visoms kitoms valstybėms narės. Visas pavyzdys turėtų jas įkvėpti. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į specialią grupę e, moterų, kurios yra nukentėjusios nuo smurto. Čia mūsų parlamente prieš keletą metų buvo patvirtintas pranešimas dėl moterų imigrančių padėties Europoje. Tame pranešime buvo sakoma, kad Europoje pažeidžiamiausia grupė yra moteris imigrantės ir Ispanijos ministerija surinko statistiką Ispanijoje pagal kurią nustatė, kuri grupė labiausiai kenčia nuo smurto. Ir paaiškėjo, kad e, įvairios imigrantų grupės kenčia nuo smurto labiau negu Ispanijos moterys, pavyzdžiui. Dabar matome kitose ES valstybėse narėse, kas dedasi. Girdėjom apie Junktinės karalystės skirtingas moterų grupės, kai kurios moteris susiduria su smurtu dažniau negu kitos. Uh, Viena iš problemų yra ta, kad atsirado naujas e, reiškinys. Vyrų užsisakytos nuo, mu, nuotakos. Matome, matome, kad neretai į prieglopstį Junktinėje karalystėje patenka moterys, kurios pa atvažiuoja į Junktinę karalystę, kad ištekėtų už Britų vyrų. Jos kenčia nuo anglų, nuo britų. Lygiai tą patį matom Danijoje. Yra labai daug užsieniečių moterų, kurios atvažiuoja į Daniją, kad ištekėtų už Danų, paskui patiria smurtą ir patenka į vairiausias prieglaudas. Ir kai jos kreipiasi į policiją, dažniausiai jos e, rizikuoja, kad bus deportuotos, nes jų leidimas gyventi Danijoje yra pagrystas santoka. Manau, kad jau dabar pats laikas E, parengti bendrą ES direktyvą dėl smurto prieš moteris. Ir toje direktyvoje turėtų būti kalbama apie tokių moterų, tokių aukų apsaugą. Turi būti sukurti vienodi standartai visoje Europoje e, nukentėjusiosiams apginti. Be to yra reikalingi bendri standartai nusikaltimų vykdytojų bausmėms. Mane tikrai e, sukrėtė Bulgarijos atvejais. Ir Aš norėčiau sužinot, kodėl tas vyras vis dar nekalėjime. Ačiū, ponė Tomsen. Toliau. Lyčių lygybių komiteto vicepirmininkė Morin Šate. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau labai šiltai Jums padėkoti už iniciatyvą surenkti šios dienos diskusijas, iš kurių matome ir konkrečių pavyzdžių. Mes manome, kad šita kova, į kurią visi kartu įsijungėme, rodo, kad mums reikia nuolatos pasižiūrėti, kokia yra konkreti realybė. Iš tiesų, šioje kovoje, kuri eina per E, įstatymų leidimus, per koordinavimą, kaip labai teisingai buvo pasakyta, per statistiką surenkamą iš įvairių valstybių narių, per e, baudžiamosios teisės nuostatas, kad galėtų visi žmonės pamatyti, jog ši valia yra nepajudinama visų 27 valstybių valia ir kad niekas negalės išvengti tos valios pasireiškimo o tą valią koordinuoja parlamentas, komisija ir Europos taryba. Tačiau jūsų dėmesį norėčiau atkreipti į du dalykus. Aš pati mačiau ir išgyvenau tuos dalykus. Pirmoji problema man atrodo labai svarbi. Tai yra, ta, tai yra štai kas. Mes turime kartu dirbti tam, kad išlaisvintumėm moterų žodį. Moterys, kurios tampa aukomis, dažnai pasijunta, kad pačios kaltos. Joms dažnai labai sunku pasakyti, nuo kokio smurto jos nukentėjo. Tos moterys bijo, kad jas bus rodoma pirštu, jos bijo savo aplinkos, jos bijo pačios savęs. Ir aš manau, kad tai yra iš tiesų viena iš pačių svarbiausių problemų, kurias turime kartu spręsti. Nes galime rinkti statistiką be galo be krašto, jeigu moterys pačios neišmoks papasakoti apie savo patirtą smurtą, tai tada būsime atitrūkę nuo realybės. Ir aš manau, kad tai yra iš tiesų didžiulė problema, iš tiesų galima spręsti problemas per bendrą telefono numerį, tačiau uh, tai nėra vienintelis būdas veikti. Mes visi kartu turime atlikti tokį darbą, kuris yra be galo sunkus. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Nereikia laukti, kol moteris patirs smurtą, e, kad galėtumėm pasakyti, kas tai yra smurtas. Jaunimą informuoti reikia kaip galima anksčiau. Kažkas pasakojo apie e, jaunas mergaitės. Aš norėčiau paminėti vaikus nes aš savo profesinėme gyvenime esu susidūrusi su 11 metų vaikais, kurie per diskusijas, per informaciją, kurią gavo iš aplinkos, suprato, kad tie vaikai buvo prievartaujami, du metus, tris metus buvo prievartaujami. Tai, taigi reikia, kad tie vaikai būtų informuojami apie tai, kas yra smurtas, apie tai, kas yra normalu ir kas ne nes smurtininkai, smurtautojai visuomet sako, kad atlikdami smurto veiksmus jie nepažeidžia jokių standartų. Taip kad reikia, reikia labai anksti, kuo anksčiau mokykloje išaiškinti vaikams, kas tai yra smurtas, ką jie patys gali denonsuoti. Aš norėčiau tą dalyką pabrėžti, nes manau, kad tai yra labai labai svarbu. Niekada nereikėtų laukti, kol moteris, subrendusio amžiaus moteris, patyrusios smurtą, e, e, pasakys, kad tą smurtą reikia rauti su šaknimis nuo šaknų. Ir reikėtų visiems vienam dalykui su, su, pritarti. Mes visi dirbame, daug dirbame, ir parlamente dirbame, ir jums pirmininkaujant, ponis Stevenson. Tačiau, Svensson atsiprašau, tačiau mums reikia, kad pažanga, moterų teisų pažanga, žmogaus teisų mm, pažanga nebūtų tokia epizodinė pažanga, nes kartais buvo tai ir tokių laikotarpių istorijoje, kada moteris buvo gerbiama ir svarbi visuomenėje. Būdavo ir tokių laikotarpių, kada moteris būdavo gerbiamos mažiau, Kitaip tariant, nereikia vertinti visų dalykų, kad viskas yra kaip ir iškovota. Šalia visokio, visokiojopų e, observatorijų reikalingas nuolatinis ir pastovus budrumas. Ir tą budrumą reikia visada, visada išlaikyti. Ačiū. Tack, eh, Mrs. Morin Charter. Ačiū. Labai gera išvada jūsų buvo padaryta. Niekas nėra e, taip, kaip turėtų būti. Viskas turi būti keičiama, negalima sustoti ties to, kas pasiekta. Būtina galvoti apie tai, kas vyksta ir kreipti dėmesį į tai, kas vyksta. Toliau Europos parlamento nari, kolegė Gurmai. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretettel köszöntöm az itt lévő képviselőtársaimat különös tekintetben. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau visus, visus čia susirinkusius pasveikinti, o ypatingai norėčiau pasveikinti kolegės iš Vengrijos. Dvidešimt penki žmonės su manimi atvyko iš Vengrijos, čia yra mano lankytojai kuriuos atsivežiau į parlamentą, taigi labai gerai, kad vicepirmininkas Jeruk yra čia salėje, kadangi kalbame apie moterų klausimus. Labai svarbu. kad šis e, komitetas E, posėdžiautų ir pasakotų apie visokius dalykus, kad tie dalykai, kurie vyksta, nebūtų slepiami, kad visuomenė viską žinotų. Dėl to tai, ką mes darome Belgijoje, Ispanijoje, Vengrijoje yra labai svarbu. Ispanijoje e, ministras pirmininkas pasakė, kad mm, smurta, e, kova su moterų smurtu prieš moteris yra vienas iš prioritetų pirmininkaujant Ispanijai. Aš e, esu aktyviai besidarbuojančios šioje srityje grupės narė. Aš su kolega Alberti dalyvavau posėdėje New York'e. Aš manau, kad visada trūksta ir trūks pinigų kovai su smurtu prieš moteris, kuris yra vis labiau pastebimas. Ponas Romeva ir Rueda padarė irgi labai įdomų pranešimą. Aš tikiuosi taip pat, kad direktyva, kurią minėjau, e, pirmininkaujantį Ispaniją, kurio užsima pirmininkaujantį Ispaniją, e, galų gale taps realybė. Yra tai ir ne vien tik tai. Dar turime e, numerius, kuriais galime paskambinti 116, 112, reikėtų tuos numerius susijęti. kova su smurtu prieš moteris yra labai svarbu, nes smurtas yra tikras faktas, su kuriuo reikia kovoti. Šioje salėje yra ne vien moteris, yra ir vyrų. Vyrai šioje kovoje turi tapti mūsų partneriais, nes jie turi suvaidinti labai svarbų vaidmenį joje. Tai, ką girdėjome, mus šokiravo, nes iš tiesų labai daug moterų patiria smurtą namuose. Tas smurtas liečia milijonus ir net milijardus moterų. Ir jeigu moterys nebūtų taip skriaudžiamos, galėtumėm savo turimas lėšas panaudoti kitiems tikslams. Moteris, dažnai nuken... E, moteris dažnai nukenčia. Viena, pasi... Viena kolegė pasisakė ir iškėlė klausimą, kaip galėjo atsitikti taip, kad parlamente taip skaudžiai nukentėjo moteris. Taigi neužtenka vien teisinių nuostatų. Romos sutartyje yra pasakyta, kad už e, vienodą darbą reikia mokėti tokį patį atlyginimą. Tačiau vis tik tais yra atotrukis tarp vyrų ir moterų atlyginimo. Ir čia turėtų veikti mūsų komitetas. Pone Reting turėtų padaryti viską, kas jos galiuose, kad būtų kaip galima geriau informuota visuomenė. Iš privataus klausimo reikėtų padaryti reikia padaryti taip, kad privatus klausimas taptų viešų klausimų, nereikia užsidengti tyla. Jau girdėjome daug labai svarbių ir skaudžių dalykų, reikia viską kaip galima labiau, dar labiau viešinti ir reikia būtinai įjungti į kovą su smurtu prieš moteris baudžiamąją teisę. Dėl to vieningo numerio Iš tiesų tokio numerio reikia, reikia, kad moteris žinotų, kur ir kada gali kreiptis patyrusios smurtą. Beje, šitas numeris turėtų paminėtas visur, kur tik tais įmanoma. Ačiū pirmininkaujančiai valstybei, ačiū komisijai. Tikiuosi, kad visi išgirdo mūsų pasiūstą žinę. Mums reikalinga ši direktyva dar šios kadencijos metu, nes viena moteris iš penkių patiria smurtą tikiuosi, kad Europos institucijos ranka rankon dirbs šią linkmę ir kad rezultatas bus. Tack fru Gumay. Nästa talare är er från det grek. Ačiū. Toliau Graikijos parlamento narė. Pone Tie Osi, prašom. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα η συνάδελφός μου κυρία Κόλια, αντιπρόεδρος της... Ačiū pirmininkė, e, dėkoju visiems. Kaip ir mano kolegė, e, aš taip pat norėčiau padėkoti už galimybę dalyvauti šioje tokioje svarbioje konferencijoje. Ši tema, kova su smurtu prieš moteris, jau buvo iškelta labai nemažai kartų komisijoje, e, komitete atsiprašau, moterų teisų, žmogaus teisų komitete buvo pateiktos tam tikros išvados ir tas išvadas galėtumėm pateikti šios dienos posėdžio išvadoms. Be to 8 kovo parlamente, Graikijos parlamente vyko didžiulė konferencija, e, į kurią susirinko visos Graikijos moterų asociacijos ir organizacijos. Graikijoje teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisų ministerija atsako už e, moterų lygybės klausimus. Ir būtent ši ministerija 2009 metų pabaigoje pradėjo kovą e, su moterų smurtu, e, kuri turėtų būti vystoma per artimiausius metus. Ir labai svarbu ir prevencija, ir institucionalizavimas Neseniai generalinis sekretoriatas pateikė mm, pilną e, veiksmų planą, e, kuris galėtų būti panaudotas regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu. Yra daug horizontalių, vertikalių veiksmų, horizontalių veiksmų E, iš horizontalių veiksmų paminėtas bendro numerio įvedimas, tas numeris turėtų veikti 24 valandas prieš per parą, taip pat reikėtų informuoti visuomenę, įvairias akcijas veikti per seminarus, per konferencijas, informavimo konferencijas, e, per žiniasklaidą, per reklamą, per televiziją ir kitaip. Taip pat reikėtų įkurti įvairiuose regionuose centrus, informavimo centrus, e, reikėtų įkurti 12 moterų prieglaudos centrų, bendradarbiaujant ne tik tai su valstybinėmis, bet ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Taigi Graikijoje vyksta įvairūs e, pokyčiai šią prasme, teigiami pokyčiai, reikalinga šalia to dar ir finansavimas. Būtent teigiamai ir teisingai finansuojant galima bus sulaukti rezultatų greičiau. Ehm, dabar galima sustiprinti institucinę sąrangą, kovojant su bet kokiais smurto ehm, pasireiškimais prieš moteris. E, žinoma, reikia pasižiūrėti, kaip įjungti baudžiamąjį kodeksą į šią kovą e, ir ne tik tai smurto atveju, bet ir priekybos moteriais atveju. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip 2005 metų moterų E, tai yra e, moterų ir žmonių priekybos konvenciją ratifikuoti. Taip pat reikėtų padaryti taip, kad būtų e, paminėtos visos smurto rūšys, visos smurto apraiškos, su kuriamis susiduria moterys. E, ponas Kacifaras, mūsų kompetentingas šios ryties ministras, e, E, yra pasirengęs vykdyti pagilintą bendradarbiavimą. Aš išvažiuosiu iš Briuselio labai e, teigiamai nusiteikusi. Aš kaip socialinė darbuotoja labai dažnai per 20 savo patirties metų susidūriau su panašiomis problemomis. Tad komisarės ryštas man sudarė tokį įspūdį, kad jeigu kartu griepsim jauti už ragų, tai mes ir susitvarkysime su smurtu prieš moterį. Labai ačiū. Toliau. Europos parlamento nari. Lyčių lygybių komiteto vicepirmininkė. Pone Jaroka. Prašom. Nagyon köszönöm a szót, elnök asszony, köszöntöm kedves vendégeinket. I'm going to speak in English to, to make... Aš kalbėsiu angliškai, greičiau tai bus, nes man reiks išeiti. Tiesą sakant, turiu susitikti su komisijos nariu, kad kalbėtume apie moterų teisės. Tai aš norėčiau dabar padėkoti visiems už pasisakymus. Jei leistumėt, norėčiau priminti vieną klausimą, prie kurio nuolat sugrįžtame nuo krizės pradžios Europoje. Ir komitete apie jį nuolat kalbame. Tos moterų grupės, kurios patiria E, daugiau negu vienos rušies diskriminacija paprasčiausiai kenčia labiau nuo krizės. Dažniausiai tai moter, būna vyresnės moteris, moteris, kurios, e, pavyzdžiui, išeina iš prieglaudos arba tu, ieško galimybių gyventi prieglaudoje, neįgalios moteris. Ir tada dar iškyla ekonominė įtampa e, šeimose ir moteris dar sunkiau turi gyventi. Aš esu antropologė, 15 metų dirbu su Romų bendruomenėmis ir galiu tik patvirtinti, kad šeimos psichologinė būsena tampa tokia sudėtinga, tokia silpna, kad e, tikimybė smurtui pasireikšti atsiranda kur kas didesnė negu kitais atvejais. Tyrimai rodo, kad pažiūromų šeimose tai tikrai pasitvirtina. Europos parlamentas parengė rezoliuciją apie Romus ir tada kalbėjome apie paternalistinį požiūrį šeimoje, vyrų dominavimą. Europa turi suprasti, kokią psichologinę būseną gali šeimoje sukelti skurdas ir diskriminacija ir kaip keičiasi moterų ir vyrų vaidmenys dėl depresijos, dėl nedarbo, kuris užsitėsi. Pavyzdžiui, 20 metų, jeigu visa karta 20 metų nedirba, tai tėvo mąstysena pasikeičia ir e, atmosfera šeimoje pasikeičia. Ir tada tampa akivaizdu, kad smurto šaltinis e, dar labiau sustiprėja, dvigubai sustiprėja dėl tų e, krizinių faktorių. Aš labai tikiuosi, e, kad rengiant naują įstatymą sugebėsime akcentuoti tą e, daugia rūšę diskriminaciją labiau ir kalbėsime aiškiau apie veiksmus, kokiu galėtumėm imtis. Žinoma, moterų teisų agentūra yra labai svarbi šio požiūriu, bet trūksta duomenų E, apie visuomenės grupės, kurios labiausiai keičia. Neretai tos grupės tampa tarsi atpirkimo ožiu. Sakoma, kad jos yra savaime smurtaujančios. Pavyzdžiui, kai kalbame apie Romus, sakoma, kad Romai yra labiau linkęs smurtauti negu kitos visuomenės grupės. Tai yra teisi, klaidingas stereotipas, bet reikia duomenų, kurie parodytų, kas mūksta visuomenėse. Tada galėtume kalbėti ne tik apie Romų bendruomenės. Vengrijoje, pavyzdžiui, trečdalis gyventojų gyvena žemiau negu skurto E, negu, smur, negu skurdo riba. Ir vienas trečdalis iš jų yra Romai. Taigi statistika ar skaičiai, kuriuos mes turim savo galvose, nėra visiškai teisingi. Dar norėčiau prisiminti, kad praėjusiais metais Europos parlamentas labai svarbu žingsnį žengė kalbėdamas apie moterų genitalijų žalojimą. Šiais metais turim tęsti šią veiklą. Uh, Dar ataskaitoje apie Romų moteris kalbėjome apie privartinę Romų moterų sterilizaciją Europoje. Norėtumėm, kad apie tai būtų dar daugiau kalbama. Paskutiniai e, faktai, kuriuos turime, yra iš 2004 metų. Daugelis moterų organizacijų skundžiasi, kad e, turbūt tokia praktika, tokia veikla toliau yra vykdoma, bet tik mes apie tai nebekalbam. Moterų teisų komitete mes apie tai kalbam ir labai džiaugtumės, jeigu jūs mums padėtumėte. Ačiū. Ačiū, ponė Jaroka. Toliau, ponė Blinkevičiūtė iš Europos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir e, pirmiausia, aš norėčiau e, padėkoti Jums už organizuotą šią konferenciją ir ypač už tai, kad konferencijoje turi galimybę e, dalyvauti šalių narių parlamentų nariai nes iš tiesų mes turim dirbti kartu, norėdami įveikti smurtą. Ir politikai, ir įvairios valstybės institucijos, ir nevyriausybinės organizacijos, ir žiniasklaida. Nes jeigu mes dirbsim atskirai, tuomet smurtas įveiks mus, o ne mes jį. Bulgarijos žurnalistas Martinas Karbovskis pasakė kalbėdamas, kad valstybė yra bejėgė spręsti smurto problemą. Ir čia pat aš pasižymėjau, kad valstybė neturi teisės būti bejėgi. O kaip yra iš tiesų? Tiesa yra ta, kad 27 valstybėse narėse yra visai. Taigi, ar turime specialistus, kurie galėtų nustatyti, identifikuoti labai įvairiapusį smurto veidą? Ne, tikrai jų neturim pakankamai. Ar yra reali aukų apsauga? Tikrai ne visur. Ir ypač dabar stengiamasi prisidengti ekonominių nuosmukių, atsieit tam trūksta lėšų. Bet pasirodo, jų trūko ir tada, kada nebuvo dar to nuosmukio. Ar smurtautojai yra pelnytai nubaudžiami? Deja ne, vargu nes pilnai sutinku su e, žurnalistu iš Bulgarijos Martinu, kad ir mano valstybei Lietuvoje dažnai yra pasakoma, kad čia yra šeimos būtinis konfliktas, jie patys jie turi ir išsispręsti. Mano valstybė Lietuvoje jau daugelį metų yra diskutuojama dėl įstatymo, dėl smurto šeimoje. Ir žinot, kodėl mes jo negalim niekaip priimti? nes pasirodo net kai kurie politikai niekaip nesupranta, kas yra smurtas šeimoje. Ir apskritai ir tai yra problema. Ir pagaliau, ar pati visuomenė dar vis toleruoja smurtą? Deja, taip. Kuomet moteris neapsikentusi smurtavimo, viešai išėjusi žiniasklaida, televizija, pasako, kad aš daugiau nebegaliu, jis mane taip terrorizuoja, kad aš nebežinau, ką daryti, kitoji visuomenės dalis pasako, o kogi jai trūksta, jis uždirba, parneša pinigų, išlaiko ją pačią ir vaikus, tai palaukit, tai, tai ir iš to gimsta toks dalykas, kad dėja dar pati visuomenė toleruoja smurtą 21 amžiuje. Taigi iš dalies turiu sutikti su žurnalistu iš Bulgarijos Martinu, kad kartais valstybė yra bejėgė prieš smurtą. Ir tiesą sakant reikia nedelsiant imtis realių veiksmų nes kalbų nebeužtenka kaip sakė europos parlamento pirmininkas jerzy buzekas. ir prisidėdama prie mano kolegų parlamentarų europos parlamento narių iš tikrųjų sakau jog nedelsiant dar šiais metais mes turėtumėm pradėti svarstyti taip reikalingą direktyvą dėl smurto prieš moteris. ačiū. Ačiū. Kitas kalbėtojas iš Kroatijos parlamento. Pone Jakovič. Prašom. Ačiū. Pone pirmininkė, Kroatijos delegacijos vardu aš noriu padėkoti Jums už tai, kad suteikėt galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Mes visi sutinkame, kad smurto prieš moteris panaikinimas yra darbas reikalaujantis politinės valios. Manau, kad vienas iš svarbiausių žingsnių atspindinčių politinės valios buvimą yra kokybiškos teisinės bazės sukūrimas. Pirmą žingsnį Kroatijoje mes jau žengėme. Per vasarosius penkerius metus buvo priimta keletas strategijų, keletas teisės aktų, tokių kaip pavyzdžiui apsauga nuo būtinio smurto, uh, nacionalinės strategijos įstatymas e, lygioms lygims užtikrinti, taip pat nacionalinė strategija dėl apsaugos nuo smurto šeimoje. Procedūrinis protokolas dar buvo priimtas dėl šeimos smurto atveju. Ypatingas dėmesys buvo skirtas tarptautinių e, susitarimų gyvendinimui, nes jie buvo ratifikuoti ir dabar jau yra mūsų teisinės sistemos neatskiriama dalis. Tačiau be abejonės nepakanka tik kalbėti apie gerus teisės aktus kovai su smurtu. Tai procesas, kuris reikalauja ilgalaikių pastangų, kuriuose turi dalyvauti daugelis veikėjų, daugelis institucijų iš įvairiausių visuomenės sektorių. E, turim galvoti apie teisės, saugumo sektoriaus reformą, žmogaus teisų apsaugą, aukų teisų apsaugojimą, apie visuomenės sveikatos reformą. Jau dabar e, labai daug pažangos Kroatijoje yra padaryta šiuose sektoriuose, bet aš turiu būti sąžininga ir pripažinti, kad padaryti dar reikia labai daug. Be tokių e, teisės srities e, pagerėjimų matome, kad Kroatijoje vis labiau suvokiama, kad egzistuoja smurtas prieš moteris ir būtinis smurtas. Uh, Kroatijos Respublika labai aktyviai dalyvavo įgyvendindama Europos tarybos kampaniją ir tarp parlamentinės sąjungos kampaniją e, įsipareigokime, veikime, reikalaukime, mes galime susidoroti su smurtu prieš moteris. Praėjusiais metais e, Kroatijos parlamento lyčių lygybės komitetas organizavo apvalaus taro diskusiją parlamente, kurioje buvo kalbama apie E, skur, e, apie smurto aukas ir moterų, kurios turi, išeina iš prieglaudų gyvenimo sąlygas. Tada buvo padarytos išvados, kad akivaizdžiai reikia kur kas daugiau dėmesio skirti tų moterų, kurios išeina iš prieglaudų e, gyvenimui, gyvenimo sąlygoms. Tai yra, reikia padėti joms susirasti būstą, pasirūpinti vaikais, susirasti darbą. Pavyzdžiui, buvo sukurta speciali priemonė e, leidžianti e, padėti moterims nukentėjusiems nuo smurto įsidarbinti išėjus iš prieglaudų pagal e, Kroatijos nacionalinę užimtumo strategiją. Paaiškėjo, kad mūsų darbdaviai neturi pakankamai lėšų ir nacionalinėme biudžete buvo numatyta tam tikra priemonė, kurią pasinaudojo šiek tiek moterų. Galėčiau paminėti du svarbius pasiekimus, kurie buvo uh, padaryti priemus naują įstatymą dėl apsaugos nuo būtinio smurto. Pirmasis įstatymas yra susijęs su nauja nusikalt... smurto rūšimi, vadinamoju ekonominiu smurtu. Toks smurtas plinta ypač mažas pajamas turinčiose šeimose. O kitas svarbus dokumentas yra e, susijęs su uh, kova su pažeidėjais ar elgesiu su pažeidėjais. Matome, kad uh, dabar e, yra privaloma imtis tam tikrų baudžiamųjų priemonių prieš e, smurto vykdytojus. Turiu pasakyti, kad šios abi priemonės duoda naudos. Žinoma, kova su smurtu yra labai ilgas procesas, bet dėl Kroatijos galiu pasakyti, kad mes ir toliau tvirtai esame pasiryžę dirbti ir dedame visas įmanomas pastangas kovodami su smurtu prieš moteris. Ačiū. Tak, Ačiū, ponė Jakovič. Toliau Europos parlamento narė Jiménez Besel. <clears throat> Ačiū. Pirmiausia, norėčiau kreiptis į Vanę ir patikinti, kad e, palaikome ją, nes jie atstovauja mušamas moteris, ji tikrai nėra vienintelė. labai svarbu auką statyti į mūsų posėdžio centrą. Reikia, kad auka užimtų tą vietą, kurios ji nusipelno. Ji nenusipelno būti žeminama. Daugeliu atveju aukos ir agresoriai pastatomi į vieną lygį. Mums reikia kovoti už aukas, nes aukos dažnai negali pastovėti už save, jos bijo, jos pavargusios, jos žeminamos, jos visiškai pasimetusios. Aš esu ne būtinio smurto terorizmo auka ir žinau, apie ką mes kalbame. Dažnai būna visokių faktorių, dėl kurių sunku kalbėti. Aš šiame parlamente dažnai kuriu aukas ir parašiau pranešimą apie aukų apsaugą reikalingas mechanizmas, kuriem pritartų visos 27 valstybės. Reikia saugoti visus, ne tik tais moteris, bet visus, reik, kuriuos reikia saugoti. Taip kad dirbti kartu yra iš tiesų puikiai mintis. E, iš moterų komiteto pusės, e, iš civilinių e, reikalų ir teisingumo komiteto pusės bus daroma viskas ir aš taip pat viską darysiu, kad būtų apsaugoti patys silpniausi. Mes neturime rašyti dokumentų, o paskui padėti, sudėti juos į stalčių iš karto po to, kai jie būna paminėti per žiniasklaidos priemonės. Visoms aukoms šiandieną norėčiau pasi pasakyti, kad tikrai niekada jų nepamiršiu. Aš esu solidari su visais, kas patyrė skausmą, smurtą, kas kenčia. Šiandieną negalėjo pasisakyti negali pasisakyti daugelis aukų dėl to, kad iš jų buvo atimta bet kokia galimybė tą padaryti. Taip, kad reikėtų mums mums už jas padaryti, tai mums už jas reikėtų kalbėti. Labai ačiū. Toliau Portugalijos parlamento atstovė, ponė Kaniero, prašom. Obrigada, senhora Presidente. Um, sem dúvida. Ačiū. Šiandieną kalbame apie barbarišką elgesį, kuris būdingas žmonijai. Moterų e, smurtas prieš moteris, nelygus elgesys su jomis iš tiesų yra baisūs žmogaus teisų pažeidimai, moters orumo žeminimas. Ta turime kartoti ir kartoti. Kol tokio elgesio apraiškų pradės mažėti. Norėčiau pasakyti keletą pastabų, kaip mano šalyje žiūrima į šios klausimus. Portugalija, kaip ir daugelis e, Europos valstybių, prisijungė prie e, kampanijos prieš smurtą namuose. Tačiau šalia to reikėtų pažymėti tris labai reikšmingas priemonės. Pirmiausia, baudžiamojo kodekso peržiūra, peržiūra prieš du metus. Prieš du metus mes labai tiksliai ir apibrėž, e, apibrėžėme, kas yra nusikaltimai prieš moteris, smurtas prieš moteris. Ir to rezultate numatėme griežtesnės bausmės. O kalbant apie auką, kurią minėjo kolegai iš parlamento, taip pat numatėme atitinkamas priemonės. Visuk jeigu yra agresorius, yra ir auka. Taigi tą e, analizę mes atlikome, ją būtina buvo atlikti ne tik tais e, tam, kad nubaustumėm e, agresorių, bet kad ir apsaugotumėm auką. Be to mes e, stengiamės žmonės šviesti, Tai yra dar vienas mūsų veiklos aspektas. Mes išplėtėme skaičių centrų, į kuriuos gali kreiptis aukos. O taip pat atitinkamai apmokėme e, policijos darbuotojus, kurie dirba su aukomis. Mokyklose taip pat informuojame jaunimą, kad galėtų informuoti apie pasitaikančių smurto atvejus bei tokių atvejų patys gyvenime nekartoti. Tuo pačiu mes sustiprinome ir aukos apsaugą. Visai neseniai buvo išleistas įstatymas dėl moterų patirimo smurto. Šalia to norėčiau pridurti, kad labai svarbu harmonizuoti įsikišimo priemonės įvairiose valstybėse narėse, kad kaip, gal, kad kaip galima plačiau viskas būtų apimama, kad kaip galima plačiau būtų apginti visų moterų patiriančių smurtą interesai. Ir dar bendras pamastymas. Daugelis valstybių narių rodo, kad auga jų pragyvenimo lygis. Tačiau tuo pačiu didėja pažeidžiamumas, tam tikra asimetrija. Auga smurto apraiškų kiekis. Mane tai iš tiesų liūdina, pribloškia. Iš tiesų matome daug spragų visuomenės švietimo srityje. Tai Mes galvojame, kad žmonės gali pasmerkti, turi pasmerkti smurtą, tačiau dažnai atsitinka taip, kad e, smurtas iškeliamas ir liaupsinamas, e, ypatingai jaunimo tarpe, mokyklinio jaunimo tarpe, taip kad jaunimą atitinkamai reikia šviesti, taip pat reikia, kad moteris dalyvautų daugiau e, dar, E, darbinėme gyvenime, kad jos daugiau dirbtų, kad jos daugiau užsidirbtų ir galėtų atitinkamai planuoti savo gyvenimą. E, ir kad nebūtų nutylima, jeigu susidurėme su kažkokiais tai smurto e, faktais. Mes apimame labai platų teisinį pagrindą. Kalbame ir apie prevenciją, ir apie e, informavimą, ir apie aukų saugojimą, tačiau dažnai aukoms nuo to neką geriau. Kartai žmonės, kurie turi įgyvendinti tą įstatymą, tampa tam tikrų prietarų aukomis ir atsitinka taip, kad dėl ekonominių, socialinių, kai kurių ypatybių ta susikloščiusi situacija tokia, kokia buvo, tokia ir lieka. Taigi neužtenka teisinių ir politinių mechanizmų. Aš manyčiau, kad reikia žmonės įjungti į šį darbą, kad žmonės jaustų, imtų justi atsakomybę ir kad e, pradėtų ginti pagaliau aukas patiriančią smurtą. Ačiū. Ačiū. Toliau ponė Vetman iš Europos parlamento, prašom. Ja, dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich bin sehr erleichtert. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad mes pagaliau prieėmė prie smurto apie moteris diskusijos, smurto prieš vaikus diskusijos. Mano šalyje maždaug prieš 15 metų ši tema buvo visiškas tabu. Jeigu moteris pasakydavo, kad vyras jai smogė, žmonės sakydavo, ne, taip negali būti. Šiandien matome, kad smurtas pasireiškia įvairiausiais pavydalais. Aš visiškai sutinku su tuo, kad daug kas priklauso nuo e, šalies. Skirtingose šalise yra skintokios rūšys. Tačiau smurtas egzistuoja ir namuose, ir mokykloje, ir gatvėje, ir visuomenėme gyvenime. Todėl mums, Europos parlamentui ir E, pagrindinių teisų agentūrai labai svarbu reikalauti, kad žmonių pagrindinės teisės būtų įgyvendinamos. Tai yra vienas iš pamatinių reikalavimų. Mano valstybėje yra vaikų apsaugos centrai ir vaikų prieglaudos. Ta struktūra yra labai gera, bet tiesą sakant, jie negauna tiek paramos, tiek, kiek reikėtų. Uh, Manau, kad būtų naudinga ES lygių pasistengti rasti galimybių įsteigti tokias prieglaudas moterims, e, kad jos nukentėjusios nuo smurto galėtų į jas kreiptis. Tos institucijos turi būti visuomenė deramai pripažįstamos. Ačiū, o dabar suteiksiu žodį poniai Figuredo. Obrigada, senhora Presidente. Eh, sem dúvida que. Ačiū, ponia pirmininkė. Be, be abejonės, ši diskusija yra labai svarbi, ne tik e, dėl to, ką mes išklausėme iš pasisakiusiųjų, bet ir dėl to, kad e, šios temos savaime yra labai svarbios. Žinome, kad smurtas yra ypatingai rimtas klausimas. Tai apima ir priekybą žmonėmis. Ir nepaisant to, kad mes gyvename viename, vienoje iš turtingiausių e, pasaulio vietų, vien ES yra apie 500 tūkstančių moterų, e, kurios kasmet e, yra E, priekybos žmonėmis aukos dažniausiai dėl priverstinio nelegalaus darbo arba dėl prostitucijos. Dauguma iš tų moterų yra būtent iš mūsų, kilusios iš mūsų šalių, jos e, kenčia nuo skurdo, e, priverstinio darbo ir taip pat šios moteris patenka į mafijos tinklų spastus, kurie veikia visoje Europoje. Šie tinklai dažnai ieško moterų šiems tikslams rytų valstybėse. Tai yra, nori jas išnaudoti kaip vergus. Ž Tačiau nepriklausomai nuo to, kur ta problema iškyla, priežastys yra tos pačios e, - atskirimas, skurdas, neligybė. Tai parodo, kad turime dirbti skirtingais lygmenimis. Nepakanka turėti observatoriją. Nepakanka E, įsteigti telefono liniją. Tai svarbu, tačiau turime padaryti daugiau. Visų pirma, turime turėti teisės aktus, kurie spręs tokios priekybos žmonėmis klausimus. E, turime turėti metodus, kurie išardytų mafijos struktūras ir turime gebėti suteikti paslaugą. Pa, pagalba tokioms, e, tokių nusikaltimų aukoms. Taip pat turime užkirsti tiems nusikaltimams kelią. Svarbiausia yra išanalizuoti tokių situacijų priežastis. Jeigu galime užtikrinti, kad moteris būtų ekonomiškai nepriklausomos, tai būtų pats geriausias būdas kovoti su tokia socialinė atskirtimi. Mūsų valstybėse narėse egzistuoja būtinis smurtas. Mes žinome, kad tokių aukų yra kiekvienoje valstybėje. Tačiau neužtenka tik pasmerkti smurtą, reikia efektyviai veikti ir prieš tos pažeidėjus, tačiau taip pat ir apsaugoti aukas. Mes turime visiškai užtikrinti jų teises, ypatingai gyventi oriai. Tai užtikrintų, kad moteris galėtų pabėgti nuo smurto. Tai nereiškia, kad, tik, e, kad, kad jos e, turėtų e, gyventi priespaudoje. Labai svarbu švietimas, norint užtikrinti lygybę. Būtent tų priemonių reikia imtis, taip pat įtraukti žiniasklaidą, televiziją, valstybinės institucijas. Tačiau yra daugybė asociacijų, nevyriausybinio organizacijų, kurios gali padėti moterims. Taigi aš manau, kad yra daugelis lygmenų, kuriuose galime veikti. Ir nuo politikų būtent priklauso, ar jie atliks e, asme, e, esminį vaidmenį. Čia šiandieną mes prisidedame prie to, kad šita problema būtų labiau matoma ir tikimės, kad rasime tikrų sprendimų. Ačiū. Dėkui, ponė Figurėdo. Dabar suteiksiu žodį Europos moterų lobisčių atstovai Kolete Troj. Uh, uh, uh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakalbėti nuo moterų lobiščių ir pasakyti, kad mes esame be galo laimingos šiandieną, kad galime būtent tokiu būdu išgirsti, kalbant apie tai, apie ką girdime kalbant visoje Europoje ir visame pasaulyje. Lobistai atstovauja visas moteris, ES moteris ir sto, e, šalių kandidačių moteris. Mes metų bėgyje rodėme, kaip svarbu kalbėti apie vyrų, moterą, e, vyrų smurtą prieš moteris įvairiomis formomis. Įvairus smurtas vyksta ir neligybė tarp vyrų moterų, taip pat įvairių formų. Ir labai svarbu tą tokį plačiai e, išplitusį reiškinį pastatyti į kitą lygį. Viena vertus mes kalbame apie tai Europos lygmenyje, mes labai laimingi dėl to, jau daug metų prašome direktyvos, daug metų prašome politikos šioje srityje, europinės politikos, kad moterims užtikrintumėm tokią pačią apsaugą, tokią pačią prevenciją, kad užtikrintumėm, kad vyrai supras jog tai yra tokie dalykai, kurių negalima daryti. O kitas aspektas būtų tas, kad vyrų smurtas moterų atžvilgių pradedamas laikyti tam tikrą žmogaus teisų e, pažeidimu nuo Pekino, nuo Jungtinių tautų konvencijos prieš diskriminaciją e, kilo mintis, kad iš tiesų negalima toleruoti tokio didelio vyrų smurto prieš moteris paplitimo. Tai yra naujas dalykas. Aišku, yra šios ryties ekspertai. Aišku, jie galbūt pakankamai nėra matomi, tačiau jie dirba metų metus. Dažnai atsitinka taip, kad jie neturi pakankamai priemonių, jie negali uh, E, skirti aukoms tinkamo dėmesio ir priimti jas atitinkamuose centruose, todėl priima e, jas savo namuose. Patirtį įgavome palašelį su lobistais. Jau dešimt metų turime Europos observatoriją, tai yra nevyriausybinė organizacija ir tai yra organizacija, kuri remiasi nevyriausybinių organizacijų patirtimi. Šiandieną labai daug girdėjome įvairių dalykų, tačiau kartais e, kyla klausimas, kas pirmesnis - višta ar kiaušinis. Ar, ar reikia e, aukas, inform, e, informu, e, aukas apginti ir informuoti agresorius, ar ką, ką reikia daryti, ar rinkti statistiką. Net sunku labai pasakyti. Aišku, iš to, ką šiandien išgirdau vykdome. Galbūt jūs, politikai, galėsite e, e, padaryti atitinkamas išvadas, bet kokiu atveju reikia daryti ir vieną, ir kitą tuo pačiu metu. Todėl norėčiau labai padėkoti už tą iniciatyvą, kurios ėmėtės ir taip pat už viską, ką minėjo kolegos, ar tai nuo savęs, ar tai nuo institucijų, kurios gina žmogaus teisės. Ačiū. Ačiū. Toliau ponė Anela Buso iš Švedijos. Švedijos e, moterų fondo e, pirmininkė ir jaunų moterų rėmimo organizacijų Švedijoje. Labai ačiū, aš jaučiuosi labai pagerbta, galėdama kalbėti tokioje garbingoje auditorijoje. Aš čia turiu Evai Brit pasakyti, kad labai vertinu tokią galimybę Aš e, esu susitikusi su Eva Brit Svensson e, moterų organizacijoje e, Švedijoje, jos dėka e, moterų e, apsaugos nuo smurto iš vyrų pusės klausimas Švedijoje jau keliamas kurį laiką. Aš e, moterų organizacijas atstovauju jau 30 metų, nu viena iš tų, kuri nuo pat pradžios ten dirba ir e, tuo metu nebuvo absoliučiai jokių teisės aktų. Aš galiu pareikšti, kad tuo metu nebuvo ir nevyriausybinio organizacijų, ir kitų visuomeninių organizacijų, bet jeigu jų šiandien nebūtų, tai šiandien manęs čia nebūtų. Turiu pasakyti, kad visos ES vyriausybės atlieka fantastiškai gerą darbą mūsų Švedijos teisės aktas E, e, mes kartu, kaip prie jo prisidėjome, e, buvo labai pažangus. Švedijos parlamentarai pasinaudojo nevyriausybinių visuomeninių organizacijų patirtimi ir dabar galiu pasakyti, kad Švedijoje mes turime teisės aktą, kurio galime didžiuotis. Aš galėčiau gal šiek tiek pakomentuoti apie griež... bausmių griežtinimą tai iš tiesų nėra rimčiausia problema. Švedijoje rimčiausia problema yra ta, kad tos bausmės nėra įgyvendinamos. Mes turim kontroliuoti, kad teisės aktas būtų įgyvendinamas. Jeigu ir tobuliausias įstatymas yra priimtas, bet neįgyvendinamas, tai jis jokio vaidmens netlieka. Taip pat galiu pasakyti, kad mes labai aktyviai pradėjome dirbti su vyresnio amžiaus moterimis, kurios kenčia nuo smurto. Ne tik namuose, bet netgi ir prieglaudose Aš dirbu su moterėmis, kurios turi įvairių negalių ir neretai jos kenčia įvairiausiose prieglaudų ir globos institucijose. Aš nenoriu kalbėti per daug ilgai, bet galiu pasakyti, kad besėdėdama čia aš vis dar tikiuosi, kad Europos valstybės narė sugebės įgyvendinti tokius pat teisės aktus, kokius kad Švedija turi, pavyzdžiui, įstatymą dėl sekso pirkimo. Ačiū. Ačiū. Angela Busu. Tai buvo paskutinis dalyvių pasisakymas. Ir aš dabar mielai suteiksiu žodį mūsų e, kalbėtojams, pranešėjams. Gal jie norės pasakyti kokių komentarų pabaigai. Kaip aš suprantu, ponė Alberdi norėtų e, apibendrinti diskusiją, todėl aš jai dabar ir suteiksiu žodį. kalbėtoja neįsijungus mikrofoną. Šį rytą matėme, kad visi susirūpinę dėl šio bendro tikslo, tai yra kovoti su smurtu prieš moteris. Išklausėme daug komentarų, įvairių būkštavimų, raginimų užkirsti kelią smurtui, padėti moterims ir vaikams, aukoms ir nubausti smurtautojus. Šis darbas atliekamas skirtingais lygmenimis visose valstybėse narėse, tačiau reikia koordinuotų pastangų, reikia e, sujungti pastangas ir keistis geriausią praktiką. Tad norėčiau d, e, priminti jums, darydamas išvada, kad jungtinėse tautose yra e, dirbama su šiuo klausimu lyčių lygybė ir kova su smurtu prieš moteris. Tačiau mums reikia ES paramos. Yra kuriama labai daug svarbių priemonių jungtinėse tautose ir turint tai omenyje, reikia pasakyti, kad egzistuoja tokia say no campaign, sakyk ne kampanija, e, kurią e, su kuria dirba UNIFEM, nori tą kampaniją įgyvendinti įvairiuose lygmenyse. Europos parlamente yra e, iniciatyva, kurią mes, e, kurią mes pritarėme nuo praėjusių metų ir norėčiau Jums priminti apie ją ir paraginti prisijungti prie jos. Tai yra kampanija pabrėžianti kad kuo daugiau NVO, vyriausybių, organizacijų, mokyklų ir taip toliau prisijungs prie šios kampanijos, tuo didesnę pažangą galėsime padaryti keisdami mentalitetą ir išraudami su šaknimis e, smurtą visam laikui. Kaip jau minėjau, e, yra jungtinių tautų Dučio fondas, kuris e, skirtas specialioms programoms smurtui šalinti. Šitas fondas reikalauja ekonominių išteklių. Europoje yra šalių, kurios labai dosniai prisideda prie šio fondo. Tad turėdami tai galvoje, Paprašyčiau jūsų padaryti įtaką ES, norint patvirtinti, pabrėžti, kad e, šiam fondui reikia išteklių, kad galėtų kurti mechanizmus skirtus kovoti su smurtu įvairiuose valstybėse. Ačiū. Ačiū, ponė Alberdi. Dar baigiamųjų pastabų kiti kolegos išsakys, bet norėčiau priminti, kad laiko turim nebedaug. Pirmiausia žodis ponui e, Karbovski, baigiamajam pasisakymui. Някой зададе тук въпроса. Ačiū. Kažkas klausė apie tai, kodėl smurtas prieš moteris atsiranda, kokios priežastys. Aš pridurčiau dar ir vaikus, ir smurtą apskritai. Atsakymas būtų paprastas, o atsakymas būtų toks. Žmonės imasi smurto, nes jiems leidžiama tai daryti, nes institucijos, valstybė nesikiša, jeigu kas nors elgesi nehumaniškai. Valstybėgi turi humanizuoti tokį pažeidėją. Europa nėra pakankamai drasi, kovodama su smurtu kultūroje, tarp etninių bendruomenių ir tame, kas vadinama tradicijomis. Net tradicijos keičiasi, tradicijos turi keistis ir Europa turi būti drąsesnė to požiūriu. Aš norėčiau baigdamas pasakyti, kad e, nenorėčiau, kad mano valstybės moteris kraustytųsi į kitas Europos valstybės, kad e, atrastų saugesnės sąlygas gyvenimui ir išvengtų to smurto, kurio jos taip bauminasi. Jeigu taip bus leidžiama atsitikti, jos taps pirmosiamis politinėmis emigrantėmis. Ačiū. Ačiū. Ir toliau išvadoms suteiksiu žodį ponui Morten Kierum. Labai ačiū. Trys trumpas pastabas, tris trumpas pastabas išsakysiu. Pirmiausia, dėl to, ką ponia Kačiai sakė dėl duomenų surinkimo ir dėl to, kas glūdi po duomenimis. Būtent tai ir būtent tuo išsiskiria ir ES apklausa, apie kurią aš kalbėjau. Mes apklausėme visas 25, tūks, 25 tūkstančius etninių mažumų. E, ir e, tyrimo išvados, kai bus paskelbtos, mes būsime apklausę 27 tūkstančius moterų apie tai, kaip jos yra patyrusios smurtą, ar jos apie tai praneša ir panašiai. Kartais tai yra traktuojama kaip nelegalu, nelegali veikla, bet mes galvosim ir apie švietimą, e, užimtumą ir panašiai. Stengsime įtraukti visus kintamuosius kurie yra reikalingi, bet kuriais dar informacijos neturim. Šiuo požiūriu mm, mūsų studija bus labai naudinga. Jie bus atliekama kartu su ES lyčių lygybės institutu, kuris dar tik atsiranda šiais mėnesiais Vilniuje. Antras dalykas dėl to, ką ponė Thompson sakė ir dėl to, apie ką kalbėjo ponė Jaroka, dėl daugiarūšės diskriminacijos. Manau, kad tai yra esminis klausimas, kurį turėtume spręsti. Ne tik apie tautinę priklausomybę, ne tik apie amžių turim kalbėti, bet ir apie lytinę priklausomybę, e, lytinę orientaciją, psichikos sutrikimus, pavyzdžiui, daugybė visokiausių parametrų turi būti e, priimti domėm. Kita mėnesį bus paskelbti e, visuomenės nuomonės apklausos tyrimai dėl uh, etniškumo ir lyties. Tokiu būdu galėsime geriau panalizuoti daugia rūšę diskriminaciją ateityje. Baigdamas aš norėčiau tik pabrėžti, kokia svarbi yra Stoholmo programa. Stoholmo programoje buvo paskelbta nauja iniciatyva dėl požiūrio į auką. Anksčiau, kai visuomet kalbėdavome apie nukentėjusiuosius, apie aukas, e, visuomet galvodavome, kad per juos galima pasiekti nusikaltimo vykdytoje. Labai dažnai e, aukos apsauga būdavo aptariama per nukentėjusiojo perspektyvą. Tuo tarpu e, tie nukentėjusiai dažniausiai yra e, patyrę žmogaus teisų pažeidimus, todėl reikėtų daugiau dėmesio skirti uh, E, aukos apsaugai, didesnė parama turėtų būti suteikta jiems per stipresnius mechanizmus. Būtent apie tai bus kalbama e, pagrindinių teisų agentūra artimiausiais metais. Dar kartą dėkoju, kad iškeltė šią iniciatyvą. Turiu pasakyti, kad mane labai įkvėpė šios diskusijos ir jūsų pasisakymai ir iš Europos parlamento narių pusės, ir iš nacionalinių parlamentarų pusės. Turiu pasakyti, kad tokios konferencijos yra labai svarbios. Per mūsų mandatą mes stengiame surinkti geriausios praktikos pavyzdžius. Mes negalime tik paskesti tose mūsų belaukiančiose problemose. Mes turime ieškoti būdų, kad ateityje galėtume eiti į priekį. Aš manau, galbūt reikėtų vadovauti Švedijos pavyzdžių, e, ieškant sprendimų. Ačiū. Labai dėkoju. Dėkoju visiems tribūnai esantiems pranešėjams, dėkoju visiems jums, kurie dalyvavote šiandienos renginyje iš nacionalinių parlamentų ir iš Europos parlamento ir nevyriausybinių organizacijų. Paigdama aš norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė, išklausius visų šiandienos pasisakymų, galime pareikšti, jog Šiandien reikia padėkoti visai eiliai moterų organizacijų Europoje, kurios siekia apsaugoti kitų moterų gyvenimus, kurios skiria savo kasdienį darbą moterų, kuriams kyla grėsmė apsaugai. Jų patirtis, jų žinios E, leido padaryti spaudimą valstybių narių vyriausybėms, politikams, kad būtų realiai iškeltas šis klausimas į politinės darbo atvarkės viršų. Noriu visiems nuoširdžiai padėkoti, kurie vienu ar kitu būdu, vienojus ar kitais veiksmais prisidėjo prie to, kad šiandien šis klausimas yra prioritetinis mūsų darbo atvarkėje. Mes ir toliau tęsime šį darbą. Mes galime sustabdyti šį reiškinį, mes jį sustabdysime. Šiltai dėkoju visiems už tai, kad dalyvaujate šiandienos konferencijoje ir aš norėčiau priminti, kad turėsime prieimimą nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamento nariams e, antrame aukšte. Viena, vieno aukštų reikia nusileisti tik tai. Todėl aš kviečiu visus E, susirinkti ten ir pasikeisti nuomonėmis bei patirtimi. Dar noriu padėkoti visiems dalyviams kartą, visiems organizatoriams ir mūsų vertėjams, kurie dar kartą leido mums e, gerai dirbti. Ačiū.